Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann beginnen wir heute. Labą rytą, mėly kolegos. Pradėkime ryto sesiją. Visi turite darbo tvarkės kopijas, ar būtų pasiūlymų ją keisti. Ne, tada laikome, kad nepatvirtinta. Ir antrasis punktas - pirmininko pranešimai. Kaip įprasta, šitas posėdis yra transliuojamas internetu. Taigi, būkite atsargus, kur nors išorėje gali tikotis stebėtojai ar klausytojai, nes jie turbūt stebi transliaciją. Na, pirmiausiai, kalbant apie korespondenciją, savo sektuvose. Jeigu norite kokios papildomos informacijos, sekretariatas pasirengęs jums pagelbėti. Ir taip pat turėtų būti e, žalio kišulio Respublikos delegacija, bet nematau jų salėje, turbūt prisijungs vėliau. Labai trumpai. Įvyko delegacijos vizitas Ukrainoje, mėginant susidaryti įspūdį, kas vyksta su makro finansinę pagalbą 2,3 milijardo eurų ir taip pat e, tam tikros muitinės preferencijos yra nusutinėjamos. Ir sakyčiau, kad situacija yra gana trapi, ypač kalbant apie vidaus paklausą struktūrinių požiūrių. Korupcijos problema yra sprendžiama yra įsteigtas naujas antikorupcinis padalinys, jis e, e, turi naują vadovą. Na ir mm, į tą organizaciją buvo primti antikorupciniai teisininkai, taigi reikalai turėtų pajudėti. Mes kalbėjome su ministrais, kalbėjome su prezidentu. Ir aš esu tikras, kad be abejo šitas dalykas ir ateityje susilauks mūsų dėmesio ypatingai nuo e, kitų metų sausio pirmos, kada įsigalios partnerystės sutartis ir galime be abejo tikėtis taip pat tam tikrų e, poslinkių su Rusija. Taip pat 5 spalio prekybos priemonės sutartis buvo pasirašyta su pasąjunga ir e, atrodo, kad viskas juda kaip planuota po to, kai, kai 9 rugsėjo parlamentas priėmė savo sprendimą. Taip pat delegacija lankėsi PPO forume ir turėjome galimybę atvirai su kolegomis aptarti klausimus susijusius su priekyba. Turiuomenį draugė su kolegomis, kur dirba toje srityje Turime naują es ambasadorių Ženevoje prie papau. Ir vis dėlto dėl ministrų konferencijos, e, kuri bus organizuojama PPO, mes daug optimizmo neturim. Tikrai daug reikės padirbėti, kad neįvyktų sėkmingai. Na ir paskutinis komentaras kuris, sakyčiau, yra pozityvus. E, ir leidžiam perėti prie kito darbo tvarkės punkto oficialiai e, darybos su Tunisu dėl e, detalios prekybos ir bendradarbiavimo sutarties prasidėjo. Na ir po arabų vasario stabilumo bei vystimosi klausimų iš tikrųjų šiame regione yra labai aktualūs ir tai turėtų būti turbūt vienas iš pagrindinių kursų, kurių mes turėtumėm laikytis e, regione, siekdami užtikrinti ten tvarų ir nepaliaujamą vystimasi. Toliau trečiasis punktas yra daugiau informacinis. Koordinatorių posėdėje mes sprendėme dėl kitų metų sustikimų kalendoriaus. E, jis yra dabar paskeltas viešai, Na ir dabar galime perėti prie ketvirtojo punkto, kuris susijęs su tuo, ką tik sakiau apie Tunizą. Taigi vyksta daug diskusijų dėl būtinybės keisti es prekybos politiką. Draugės su Paskalami mes aptarėme šį klausimą. Taip pat kalbėjome su Marikinimi, kuri yra OSD. Um, pirmininko pavaduotoju. Ir aš džiaugiuosi, kad ponas Oja ir EB e pirmininkas irgi šiandien prisijungė prie mūsų ir jis mums irgi nušvies kai kurias temas. E, dabar tam migrantų srauto kontekste, kurį patiria ES, turbūt ko gero tai bus vienas iš, ne, gal net pats didžiausias, sakyčiau, iššūkis, su kuriuo tenka dabar dorotis ir ekonominės raidos stiprinimas, ypatingai Afrikos žemynė, be abejo yra labai aktuolus dalykas. Aš esu giliai stikinęs, kad migracijos iššūkis tikrai nebus įveiktas, nebus įspręstas, jeigu mes nepakeisime prekybos ir investicijų politikos. Tam, kad pagelbėtume Afrikos ir Azijos valstybių vystimuise. Na, tokiu būdu mes galėtumėm suvaidinti labai svarbu vaidmenį šių procesų valdyme. Na ir ko gero vienas iš svarbiausių svertų, kuriuos mes turime e, skatindami Europos investicijų politiką, būtų Europos investicijų bankas ir jo pirmininkas ponas Hoja. dalyvavo ir ekonominių ir politinių klausimų sprendime. Jam teko dirbti įvairiuose kontekstuose, jis buvo valstybės sekretorius Vokietijoje, kuris buvo atsakingas už europinius klausimus. EIB vaidina labai svarbu vaidmenį, kai kalbame apie tiesioginės užsienio investicijas ir mes galvojame apie potencialų jo vaidmenį e, įgyvendinant naują prekybos politika, dėl kurios tik susidarė komisija. Pone Malstrom taip pat e, prisijungs prie mūsų ir pristatys šitą naują sutarimą. Taigi, ponė Hoja, e, labai džiaugiuosi Jūs matydamas. Ir dabar nekantriai noriu iškirsti, ką pasakysite apie naujus Jūsų banko išorinius prioritetus, ypatingai stiprinant ekonominį vystimąsi ir e, mažų beitinių įmonių raidą. Prašom. Ačiū. ponai, ponios, turbūt nesupykste, kad aš perėsiu prie anglų kalbos. Čia mes gal ir netaip e, sunkiai suprantame vieni kitus, bet kitiems bus lengviau suprasti angliškai. Taigi noriu pasakyti, kad ko gero pirmas kartas, kai EIB e, kreipėsi į šį komitetą ir seniai metas buvo tai padaryti, kadangi bendradarbiavimas tarp parlamento ir EIB tikrai galėtų būti stiprinamas. Man paliko gilų įspūdį paskutinių kelių savaičių ir mėnesių procesai nuo 2015 metų e, antrojo ketvirčio, kas vedė prie viršūnių sutikimo Adis Abeboje. Toliau vyko New York'e e, darnaus vystimasi viršūnių sutikimas e, prie jungtinių tautų, toliau sutikimas Limoje ir dabar E, visi laukia, kad Paryžyje gruodžio mėnesį galų gale bus pasiekti rimti sustarimai. Tai yra visai natūrali veiksmų eiga ir labai padrasinančiai atrodo, jeigu taip apie bendrinus, kad bent jau per New Yorko, per nusivystimus tikslų viršūnų sutikimo metu e, pasirodė, na bent jau man pasirodė, kad pirmą kartą, nuo tada, kai aš per 25 metus visą laiką dalyvaudavau e, tokio pabudžio sutikimuose, e, atsispindėjo išsamus, holistinis požiūris į mums kilčius iššūkius. Susidurėme su daugybė iššūkių, nuo kovos su skurdu iki vandens atsargų, vandens tiekimo, gėlo vandens tiekimo, vandens e, nuotekų valymo e, problemų, taip pat e, yra klimato klausimai, darnaus vystimosi problemos. Na, ir dažnai jungtinių tautų kontekste visą tai buvo nagrinėjama atskirais gabaliukais. Ir ko gero pirmas iki aš matau tikrai tokį nuseklų ir vientisą požiūrį visas šias problemas. Tai labai padrasina. ES, ko gero, čia iš tikrųjų galės tapti lyderę daugelį E, šakų ir Europos institucijos be abejo bus tarp lyderių šiuose procesuose. Taigi mes daug tikimės iš tų renginių, iš tų konferencijų ir be to kitą met e, mes draugę su e, valstybėmis narėmis turėsime apsispręsti dėl išorės paskalų mandato, kuris sutiktas EIB. Mes tikimės, kad EIB ir toliau galės e, tęsti Europos e, investicijų politiką per visą finansinės perspektyvos periodą. Iš tikrųjų, finansinė ekonominė krizė paveikė daugelis ryčių ir ES tarsi labiau susitelkė į savo vidinės problemas, tačiau mano požiūriu tai būtų gana neatsakinga ir todėl mes turėtumėm ir toliau tęsti ES vardu pakankamai svarę, pakankamai įtakingą išorinę politiką. Buvo paminėti keli dalykai tarp jų ir Ukraina ir čia tikrai mes turime veikti labai aktyviai. Kalbant apie makroekonominę situaciją, aš šiek tiek strumpit savo pranešimą, kadangi jūs daug ką patys žinote. E, aš tiesiog e, noriu pasakyti, kad tik gavau iš Limos pranešimą ir e, nauji augančių rinkų situacija iš tikrųjų įplėskė diskusijų New York'e, e, kurios be abejo liečia ir Europą. Kalbant apie struktūrinę perspektyvą, derinys, kurį sudaro e, maža infliacija, lėtiaugimo tempai ir kai kurie kiti finansiniai aspektai, e, iš tikrųjų neramina pasaulį. ES potencialas tebėra gana žemas, kadangi mes tebe, tebe kovojame su krizės palikimu. Pavyzdžiui, nukentėjo kvalifikuota darbo jėga, taip pat e, produktyvumo augimas ir sulties struktūrinės silpnybės egzistuoja ir ES lygmenyje, ir e, kitose rinkose, viskas susiję su darbo jėgos fragmentavimas ir daug kitų problemų. Na ir e, iš tikrųjų tai byloja, kad toliau reikia dėti didelės pastangas išbaigti kurti e, vidaus, rinką, kadangi, vidaus rinką, kadangi dabar mes tikrai toli gražu nuo šito tikslo. E, labai svarbu mažinti ES rinkų pažeidžiamumą, reikia vieninti finansų rinkas, toliau kovoti su finansinė fragmentacija, investicijos, reikalauja ekonominės anglūdos, tokiuose srityse kaip energijos transporto tinklai, ir investuoti į inovacijas bei konkurencingumo didinimą, ypatingai į ICT ir kitur. Taip pat reikia e, išnaudoti ir geografinės vietovės, ten, kur jos prisideda prie tam tikrų augimo skatinimo priemonių. Na ir be abejo reikėtų čia paminėti, kad, e, kad svarbu yra e, įgyventi komisijos penktą junkerio planą. Jisai buvo <clears throat> rengiamas atsižvelgiant tai, kad per 8 metų perspektyvą, ko gero, ES sukurs didžiulis atotrukis tarp investicijų poreikio ir galimybių. Ir iš tikrųjų 8 metai gana menko investicijų lygio, e, kapitalo kokybei e, turi sunkių pasiekmių. Šitos dalykus reikėtų spręsti. Na ir e, kitas dalykas, kuris kelia nemažesnį iššūkį, yra tai, kad praktiškai beveik du dešimtmečius uh, mes matome realų atotrukį inovacinės veiklos rytyje. Mūsų išlaidos Europoje visose ligmenyse e, moksliniams tyrimams ir plėtrai ir netgi elementariam švietimui siekia 1,5-1,8. Tai yra 1,5-1,8 procentų BVP atsilieka nuo mūsų konkurentų tarkim, Pietričio Azijoje, nekalbant jau apie Šiaurės Ameriką. Taigi, iš tikrųjų yra ir investicijų spraga, e, ir inovacijų spraga, švietimo spraga, ir tai tikrai neprisideda prie Europos konkurencingumo stiprėjimo. Mes labai skubiai turim spręsti šias problemas. Toliau e, bankas ir taip pat jo padalinys e, fondas, investicijų fondas dirba stengdamėsi skatinti ekonominį konkurencingumą ir sanglaudą. Žinote, kad bankas uh, galų gale galėjo padidinti, jam buvo leista padidinti kapitalą po daug metų dėtų pastangų. Taigi mes galime išmėginti instrumentus, kuriuos dabar taikome taip pat ir Junkerio plano gyvenimų kontekste ir galiu jums jau pranešti, kad kai pradėjome, sakim taip, šitą nuotykį su kapitalo padidinimu, siekis buvo paskatinti papildomą investicijų kiekį 180 milijardų eurų per 3 metus. Tas laikotarpis baigsis 15 metų pabaigoje ir galiu pasakyti, kad 180 milijardų e, eurų e, injekcija iš tikrųjų davė savo rezultatų. E, E, na, ir dabar bankas gali optimistiškai tikėtis, kad e, mums pavyks susidoroti su Junkerio plano iššūkiais, kurie be abejo orientuoti kiek kitokias investicijas, bet čia jau tikriausiai e, nebe šio sutikimo tema, tai įdomiau kolegoms, kurie domisi labiau tarptautiniais reikalais. Taip pat E, fondai naudojami e, pirmiausia 27 valstybėse narise, tačiau e, tai nereiškia, kad likusio pasaulio tai neliečia. Ir ilgus metus ES investavo į įvairias sritis ir, pavyzdžiui, iš 77 milijardų eurų investicijų apie 20, apie 7 milijardai, man atrodo, e, buvo nukreipti į išorinės e, bendradarbiavimo priemonės. E, mes bendradarbiavame su Azijos Karibų regiono valstybėmis, Pietų, Afriko, Pietų Amerikos valstybėmis. E, ir iš tikrųjų tai buvo svarbus elementas Europos Sąjungos išorinio bendradarbiavimo politikoje ir mes labai tikime, kad e, būsimaisiais metais daugiau negu 10 procentų visų šitų fondų bus nukreipta į bendradarbiavimą su išorinėms valstybėmis ir labai svarbu, kad jūs pritartumėte šitai politikai, kadangi banko veiklos apribojimai už ES e, ribų, maždaug 10 procentų verslo apyvartos, nebetitinka nudenos e, situacijos, e, kai mus kreipias tiek daug e, ES išorinių partnerių. Mes turime nepamiršti, kad reikia spręsti ir klimato, ir migracijos problemas, ir e, darnaus vystimosi tikslus. Ir visą tai sudėjus praktiškai per kiekvieną vizitą, ar tai būtų prezidentas Tuskas, ar, ar, ar pirmininkas Junkeris, ar Mogerinė, ar kiti aukšti pareigūnai grįžę, jie e, teikia įvairiausių planų ir pažadų dėl tolesnio bendradarbiavimo su išoriniais partneriais ir galų galia visą tą medžiagą pasiekia banką. E, Taigi mums labai svarbu atrišti bankų rankas tam, kad ES iš tikrųjų galėtų veiksmingai įgyvendinti bent jau tos svarbiausius savo planus, tai yra darnaus vystimosi tikslus, klimato kaitos tikslus, e, prekybos politikos įgyvenimą ir panašiai. Tai atneša daug naudos e, sąjungai E, plėtojant transporto infrastruktūrą, pavyzdžiui, mes e, plėtojame e, sąsajas su išorės valstybėmis ir to būdu užtikriname sąjungos aprūpinimą. Labai svarbu, kad projektai atitiktų Europos teisės aktus ir reikalavimus. Taip pat labai svarbu, kad ES neprastų lyderio pozicijų kovojant su klimato kaita ir EIB nemažai prisideda taip pat globalios prekybos e, srityje. Na, nekalbant jau apie tai, kad mes be abejo e, finansuojame tiesioginės užsienio investicijas, stengiamės atverti naujas rinkas ir tas be abejo prisideda taip pat prie ES konkurencingumo stiprinimo, o taip pat ir sukelia ekonominį sudėbėjimą ir naujų interesų mūsų partneriuose. Reikia atkreipti jūsų dėmesį, kad Limoje susitikime, kur klimato klausimas be abejo buvo pagrindinis klausimas. E, e, mes buvome labai matomi ir mm, mes didžiuojamės to, kad e, Europos bankas šiuo atveju laikomas e, vienu iš lyderių finansuojant su klimato kaitos problemais susijusius projektus. Labai tikimės, kad jie maždaug 25 procentai visų mūsų finansuojamų projektų bus susijęs su klimato problemomis. E, o šiaip jau ateitie galbūt tikimės, kad iki 2020 metų gal ta dalis pakils iki 35 procentų. Taigi mes esame iš tikrųjų pačiame klimato finansavimo avangardė. Tačiau be abejo, tam irgi reikalinga parama iš jūsų pusės. Na, e, kalbant apie šio komiteto interesus, galbūt paminėsiu keletą pagrindinių dalykų, e, mes pasakė, mes nesnei pasiūlėm visą eilę naujų e, projektų MVI, e, e, įvairiausio tipo paskolas ir kitus finansinius instrumentus, e, skatinančius inovaciją, e, investicijas, startuolius ir panašiai. E, tai atitinka arba išorinės e, išorinių paskalų įgaliojimus arba kai kuris atvejais e, įmamasi paskolų sava rizika. Na ir kaip pavyzdį galėčiau paminėti, kad, pažiūrėjau, JB e palaiko Europos verslo internacionalizavimą. Mes pasirašėme su e, Amerikos e, vystimo banku ir e, sukūrėme paskolų mechanizmą iki 500 milijonų dolerių, kuris yra skirtas bendradarbiavimui su Latino Amerikos ir Karibų regiono um, šalimis, e, pirmiausia, skirtas skatinti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir jų bendradarbiavimui šios regionuose. Pone ir ponios, kaip jau minėjau, e, pradinėsi savo pastabose, e, parama artimos kaiminystės šalims yra iš tikrųjų labai svarbus klausimas Europai. Ir mes e, dabartinę pabėgėlių krizę galime vertinti tik tai kaip dar vieną priminimą, kaip yra svarbu iš tikrųjų viską vertinti holistiškai ir spręsti kompleksinės problemas. E, taika ir klėstėjimas būtų būtinos prielaidos e, apima Europos kaiminystė, jeigu mes norime stabilios stacijos. Taigi Europos bankas iš tikrųjų e, kreipia didžiulį dėmesį į prieintegracinės priemonės. E, E, ypatingai ekonominius dalykus, nes tai labai svarbu. Kita vertus, tragiški poslinkiai e, Sirijoje iš tikrųjų rodo, kokia nestabili situacija yra mūsų artimoje kaiminystėje. Ir vis dėlto nepaisant, kad ir kokios e, sąlygos tose kaiminėse valstybėse susidarytų, investicijos poreikiai šiame regione yra milžiniški reikės didžiulių investicijų e, į infrastruktūros atkūrimą tam, kad valstybės valsisotų ant kojų. Ir EB be abejo stengiasi reaguoti į naujas politinės ir socialinės realijas. Mes e, teikiame maždaug pusę Europos daugiau galbūt negu pusė e, visos finansinės ES pagalbos pietinės kaiminystės valstybėms ir stengiamės užtikrinti socialiai subalansuotą vystimąsi. Mes skiriam maždaug e, e 14 milijonų eurų šitoms reikmėms. E, dar viena svarbi kryptis yra rytinė kaiminystė ir čia mes e, skirime maždaug 1 milijardą. 2,1 e, milijono eurų pernai ir šiais metais dar 1,4 milijonus eurų. Milijardus eurų, atsiprašau. Kaip žinote, ir Gruzija, ir Ukraina, ir kai kurios kitos valstybės iš tikrųjų pasirašė e, laisvos prekybos sutartis Europos Sąjunga ir EIB e, kūrė e, įvairius finansinius instrumentus, kurie leistų gyveninti šitas sutartis. Mes teikėme įvairiausią paramą ir konsultacijas mažoms ir įmonėms, kuriuoms teks dirbti pagal šias sutartis. E, Na ir taip pat e, mes tengiamės, kad progresyviai būtų mažinami barjerai ir kuriamos reikiamas sąlygos e, tam, kad e, MVI šitose kaiminėse valstybėse paramažu artėtų prie europinių standartų. Iš minėtų valstybių Ukraina be abejo bus didžiausias naudos gavėjas EIB programuose ir taip pat per FTI gyvendinimą. Galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų E, esame įsibėgėję jau teikdami šitą e, Europos tarybos, e, Europos vadovų tarybos prisimtą įsipareigojimų paketą pagalba Ukrainai, kuris sieks 3 milijardus eurų. Na ir Limoje, pavyzdžiui, buvo pasiektinų sutarimai padėti Ukrainai pirkti dujas. Be abejo, situacija yra gana paini, kadangi kai mes sužinojame, kad netrukus Ukrainoje taps labai šalta, kadangi mm, dujų atsargų jam pakanka tik tai iki sausio vidurio. Mes turėjome ieškoti būdų, kaip Ukrainai pagelbėti šitoje pavojingoje situacijoje. Ir jeigu įsigiltumėte į banko įstatus, kurie remiasi ES sutartimi, nes banko veikimas yra numatytas būtent šios sutarties, mes e, supratome, kad negalime finansuoti, pavyzdžiui, tokio dalyko kaip dujų pirkimai. Taigi mes galų gale radome labai kūrybingą sprendimą. Mes e, pastebėjome, kad pasaulio bankas turi galimybę padėti Ukrainai finansuoti reikiamus dujų pirkimus tam, kad e, šildymo sistemos nesustotų sausio mėnesį. Kita vertus, pasaulio bankas yra jau dabar užverstas projektais iš Ukrainos ir jie daugiau nebegalėjo išlaidauti toje srityje. Taigi mes faktiškai perėmėme tam tikras garantijas Pasaulio banko vykdom Ukrainoje projektų ir tokiu būdu Pasaulio banke, balansinėje Pasaulio banko ataskaitoje atsirado laisvų pinigų, kurios galima skirti dujų pirkimui. Tokiu būdu tai yra puikus pavyzdys, kaip gali e, bendradarbiauti kelios tarptautinės finansinės institucijos, šiuo atveju Pasaulio bankas ir Europos investicijų bankas. E, kągi, jau beveik baigiu. Noriu gal tik tai dar prieš tai tarti porą žodžių dėl e, Kinijos ir taip pat e, Azijos investicijų, infrastruktūros investavimo bankas, e, banko, kuris, kaip žinau, irgi domina šį komitetų narius. Taigi, po ekonominio ir prekybos dialogo kuris nesiniai vyko prieš porą savaičių Bežinė, e, Pekinė. E, žinote, kad ES ir Kinija prisėmė rimtų politinių įsipareigojimų sinergetiškai derinti Europos investicijų planą Europoje ir e, atitinkamą Kinijos investicijų iniciatyvą. E, na ir e, to aukšto lygio dialogija Kinija tapo pirmąją ne es šalimi, kuri parodė norą investuoti šias programas, taigi šalis susitarė stiprinti bendradarbiavimą visais investavimo aspektais ir pasirašė tinkamą ES Kinijos sąsajų platformą. E, kur be abejo bus siekiama toliau plėtoti šias iniciatyvas. Be to, prašant Kinijos valdžiai ir kai kurių kitų prašymų, e, IB e, teikia konsultacijas, kuriant Azijos infrastruktūros banką. Mes delegavome savo ekspertų, kurie teikia konsultacijas dėl tokių kriterijų kaip skaidrumas, vertinimo politika ir finansavimo politika. Na ir EIB iš tikrųjų teikia konsultantus įvairiose srityse, tokios kaip viešiai pirkimai, aplinkosaugos klausimai, socialinė atsakomybė. Ir e, kada bankas galutinai įsibėgė savo veikloje, mes prisidėsime prie infrastruktūros projektų finansavimo ir galbūt keisimės patirtimi. Ir šito požiūriu, iš tikrųjų, banko požiūriu labai naudinga, kad nuo pat pradžių mes pradėtume tą, padėtume kinams kurti tą banką taip, kad jisai derėtų, kad jo veikla derėtų su mūsų reikalavimais e, mūsų taikomais socialiniais aplinkosauginiais kriterijais ir panašiai, e, ypatingai viešųjų pirkimų srityje. Ir iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, kad e, labai ryškiai vystosi ta partnerystė su Kinijos banku ir tikiuosi, kad e, jinai netrukus duos savo vaisių. O dabar aš liausiuosi ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Jeigu galėsiu, atsakysiu iš karto, o jeigu ne, tai pažadu detaliau atsakyti jums raštu. Ačiū. Lot, Ačiū labai, ponia Hoyeri. Tikrai itin išsami jūsų vykdomos veiklos apžvalga ir visi puikiai suprantame, koks svarbus jūsų darbas. Na, o dabar suteiksiu žodį e, poniai Kasparį ir APP. Ponas Kasparį, atsiprašau, APP atstovas. Ačiū labai, ponia Hoiri. Ačiū už tai, kad atvykote į mūsų šios dienos posėdį ir norėčiau užduoti du konkrečius klausimus. Visų pirma, kalbėjote apie mažų bei vidutinių įmonių finansavimą. Na ir kalbant apie parlamento narius, mums taip pat tai yra svarbus tikslas ir norime tai susijęti su tarptautinės prekybos e, matmeniu. Tad norėčiau paklausti, kokia yra jūsų praktinė patirtis šioje srityje. Uh, Norėčiau paklausti, kokios e, paslaugos yra siūlomos tokiams mažoms vietinėms įmonėms, kokiu teisėjų kuros iniciatyvų galbūt turėtume imtis, kad pagerintume padėtį. Tad tiesiog norėčiau pasiteirauti, ar yra kažkokių tai namų darbų, kuriuos turėtume atlikti teisėjų kūrinę prasme, kad e, padėtume jums šioje srityje. Taip pat kalbėjote apie investicijų apsaugos mechanizmus, apie tai buvo kalbama ir Europos parlamente. Na, ir buvo teiraujamasi, kaip būtų galima užtikrinti, kad tai būtų įtraukta į susitarimus. Na ir norėčiau paklausti, kaip tai yra susiję su jūsų veikla. Jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie tuos tartutinius susitarimus, ar jūsų nuomonė šis aspektas susilaukia mažiau dėmesio, tarsi silpnėja lyginant su praeitimi, ar ne? Ir taip norėčiau paklausti apie tai, kaip yra teikiamos paskolos, kokiamis sąlygomis teikiamos paskolos jūsų klientams. Ačiū labai, aš taip pat norėčiau prisidėti prie padėko žodžių už tai, kad atvykote į mūsų šios dienos posėdį. Ir taip tikrai galiu pritarti jums dėl to, kad be abejo iššūkiai galbūt neretai viršyje mūsų pajėgumus ir be abejo sprendimų prieimimo procesuose reikia į tai atsižvelgti. Na ir neretai EIB tiesiog skatinamas imtis papildomų darbų, papildomos veiklos, neįvertinant e, to bendro darbo krūvio. Na ir norėčiau trumpai paliesti vieną tokią platesnę temą ir išgirsti jūsų nuomonę šio klausimo. Tai yra susijęs su e, darnaus vystimosi kriterijais ir e, socialiniais kriterijais, kurie yra naudojami, ypač kalbant apie Afrikos ir Karibų jūros regiono šalis. Na ir dabar vyksta dėrybos su keliomis Afrikomis šalimis ir norėčiau paklausti, ar tie išoriniai fondai bei tie 15 procentų yra panaudojami e, būtent Afrikos ir Karibų regiono šalims ir ar EIB ketina tapti tokiu svarbiu partneriu užtikrinant e, darnaus vystimosi bei bendradarbiavimo sustarimo įgyvendinimą. Ir norėčiau paklausti, kaip tie kriterijai, kuriuos minėjau, yra E, taikomi praktikoje, kalbant apie projektų pasirinkimą, apie tai, kokiai veiklai, kam konkrečiai skolinti lėšas. Na ir e, ponas Kasparį taip pat kalbėjo apie mažas bei vidutinės įmonės ir aš norėčiau paklausti, kaip būtų galima geriau atsižvelgti į jų poreikius, nes man atrodo, kad jie vaidina įtin svarbu vaidmenį darnaus vystimosi srityje, ypač besivystančiose šalise. Ačiū. Dėkoju dabar pona Šulcas, Ačiū labai, ačiū ponui Hoyeriui už tai, kad atvyko pas mus. Dėkoju, kad taip atvirai pristatėte savo darbus ir aktualias problemas. Na ir turiu e, tris gana konkrečius klausimus. Jūs pats kalbėjote apie ES kaiminystės politiką ir E, mes, e, keletas komiteto narių, neseniai lankėmės Kijeve, Ukrainoje, taip pat ombudsmeno taryboje apsilankėme. Tai yra nepriklausoma įstaiga. Ir pagal konstituciją e, ji yra atsakinga už darbą su tiek Ukrainos, tiek užsienio įmonėmis, tiek ir mažomis, tiek ir didelėmis įmonėmis. Ir Jeigu neklistu ir jeigu turiu teisingą informaciją, e, tas projektas yra finansuojamas. Na ir e, yra taikomi įvairūs kriterijai susiję su e, būtinų reformų Ukrainoje vertinimu. Ir Žvelgiant į tuos su rinka susijusius kriterijus, norėčiau paklausti, ar aktualų šiuo atžvilgiu yra socialiniai kriterijai. Juk kalbant apie tą reformų procesą vykstantį pastarosius pusantrų metų, Ir e, taip pat kalbant apie e, tas problemas, kurios kyla šiame sektoriuje, ar tie socialiniai kriterijai yra svarbus. Dabar dėl Volkswagen. Buvo e, pranešta, kad EIB kol kas neprašys išmokėti tos 4 milijardų eurų paskolos. Tad norėčiau paklausti, Ar, ar tai yra tiesa? Nes kalbant apie susidariusią situaciją, e, galbūt būtų įmanoma e, kažkaip kompensuoti tos nuostolius, juk Europos investicijų bankų reikia tikrai daug kapitalo ir galbūt šią situaciją būtų galima kažkaip kitaip šiek tiek išspręsti. Ir trečiasis klausimas yra toks. Praėjusią savaitę buvo patvirtinta rezoliucija dėl Azerbaidžiano ir toje rezoliucijoje komisija yra raginama sustabdyti e, sustabdyti finansavimą išskyrus e, nevyriausybinės organizacijas ir e, su žmogaus teisų aspektai susijusių organizacijų finansavimą. Bet man atrodo, kad reikėtų taip pat išvelgti į padėtį švietimo srityje, sveikatos priežiūros srityje ir taip toliau, kokias pasiekmes tai turės. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums, kad lankotės mūsų posėdėje. Jūs pabrėžėte sąsajas su kitomis politikomis ir kitomis Europos institucijomis, kad būtų užtikrintas didesnis suseklumas tiek sprendžiant žmonių teisų, švietimo, demokratinio stabilumo problemas tose valstybėse, su kuriomis mes bendradarbiaujame. Mano pirmasis klausimas yra bendro pobūdžio. Jūs sakėte, jog mums yra daromas spaudimas tiek migracijos, klausimų, tiek klimato kaitos klausimų ir mūsų e, laukia svarbus įvykiai šiuose sektoriuose. Mums reikėtų stipresnės veiksmų strategijos Afrikoje. Tad norėčiau paklausti, kokia strategija yra remiamasi jūsų institucijoje, kalbant apie pagalbą kitoms valstybėms, todėl kad e, tos valstybės kaip e, mūsų partneriai sprendžiant e, tos svarbius iššūkius yra labai svarbios. Antras klausimas yra dėl Jemeno. Jemenas yra Dovilio partneristės valstybė ir norėčiau paklausti, kokia dabar santykių stadija, bendradarbiavimo stadija su šita valstybė. E, turint omenyje toje valstybėje susidariusią padėtį. Dar liko vienas kalbėtojas, na ir turbūt jis bus paskutinis. Ne, panašu, kad vis dėlto trys žmonės dar norėtų pasiskaityti, tačiau prašau kalbėti trumpai ir konkrečiai, kad galėtume išklausyti atsakymus. Pone Diosarnės, dėkoju. Trumpas klausimas dėl kriterijų. Ar būtų normalu ar nenormalu įsivaizduoti, kad jūsų bankas visų pirma turėtų kreipti dėmesį į Europos interesus ir ginti tuos interesus. Praeitie yra buvę atvejų, pavyzdžiui, kuomet buvo siekiama e, paremti kinų šviesos energijos modulius tai turėjo neigiamas įtakos mūsų gamintojams ir tuomet kyla klausimas dėl jūsų banko veiksmų nuseklumo. Tad koks nuseklumas, remiantis kokiais kriterijais? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti skaidrumo ir teisėtumo aspektus, todėl kad tai yra labai esminiai dalykai, kalbant apie investicijas bankas veikia finansinėse rinkose, tačiau čia trūksta skaidrumo ir manau, kad reikėtų tam tikrų signalų institucijoms dėl skaidrumo, dėl taikomų taisyklių. Piliečiai turėtų geriau žinoti, koks yra e, Europos investicijų banko vaidmuo konkrečiai tame kontekste ir norėčiau paklausti, kokiais mechanizmais gali būti remiamasi siekiant e, užtikrinti jūsų finansavimo teisėtumą ir kokiais čia kriterijais remiamasi. Yra due diligence vadinamasis kriterijus, tačiau labai svarbu yra užtikrinti tinkamą stebėseną kaip tomis lėšomis naudojasi pagalba gaunančios valstybės, todėl kad čia taip pat iškyla neskaidrumo problemų ir netgi kai kurių e, problemų kylančių teisingumo sistemai. Ponas Pero. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju banko pirmininkui, kad rado laiko pasikalbėti su mumis. Aš e, paminėsiu Ukrainos, migrantų, Afrikos, Junkerio plano aspektus. Pirmiausiai Ukraina. Dabar Europos rinkos nukenčia dėl laisvos, transatlantinės laisvos prekybos sutarties, taip pat e, dėl sutarčių su Kanada, mm, Gruzija ir, ir Ukraina. Uk, jūs galbūt e, čia remiantis daugiau politiniais kriterijais. Ta, tačiau darbo našumas Ukrainoje yra labai žemas, tik tai 40 procentų Europos vidurkio. Kalbant apie migrantus ir klimato kaitą, tai dabar kilusi krizė kyla dėl karo ir dėl bado, kur yra karo pasiekmė. Turime taip pat suprasti, kad didelė tos migracijos dalis yra ekonominė migracija. Ar mes turime remti jūsų banko investicijas, siekiant valdyti šią krizę? Dėl Afrikos. Kokie yra jūsų, kriterijų, jūsų projektų kriterijai, siekiant išvengti, kad jūsų bankas nefinansuotų iš esmės didelių tarptautinių įmonių, o kad geriau finansuotų vietinės bendruomenės ir kad būtų išvengta vietinių išteklių e, grobstimo. Toliau Junkerio planas, manau, kad čia reikėtų geresnio matomumo, todėl kad e, dabar nėra pakankama skaidrumo dėl projektų parinkimo ir dėl tų idėjų, kurias ketina remti jūsų bankas. Ar galėtumėt pakomentuoti jūsų būsimus projektus? Jūs minėjote Ukrainą šiame kontekste, bet gal gal čia tam tikras gairias mums konkrečiau pateikti. Ačiū labai. O dabar suteiksiu žodį vėl ponui Werneriui Hoyeriui. Buvo klausta apie 10 procentų biudžeto, kuris yra skiriamas išoriniams projektams. Sakėte, kad to nepakanka, tad norėčiau paklausti, kokie būtų jūsų pasiūlymai šio atžvilgiu. Ir dar vienas dalykas. Dėl to naujo režimo susijusio su investicijų politika, tvarumu, e, buvo minėtos ir žmogaus teisės. Žinau, kad komisija ketina pristatyti strategiją kurioje bus, prist, e, kurioje bus kalbama apie naująjį požiūrį investicijas, tam bus kalbama ir apie gerąją valdyseną, ir apie kovą su korupcija. Tad norėčiau paklausti, ar yra kažkokia tai tarptautinė sistema, kuri leistų tikėtis naujo investicijų režimo. Ačiū labai. Na, prašyčiau jūsų kantrybės, nes tikrai nebus lengva atsakyti tiek daug klausimų. Galbūt ir ne į visus pavyks atsakyti, tačiau mm, galėsiu atsiųsti savo pastabas ir raštu po posėdžio. Dabar klausimas dėl Azerbaidžiano. Taip, ten mūsų verslo kontaktai yra gana riboti, tačiau e, situacija dabar yra tokia, tai nereiškia, kad ji nepasikeis ir Kol kas neturiu e, ataskaitos iš į Azerbaidžianą vykusios delegacijos vizito apie padėtį, kuri yra ten. Ir kalbant apie tuos verslo mastus, turiu pasakyti, kad EIB yra ketvirtas didžiausias e, vystimosi bankas pasaulyje. Tai tikrai yra neblogas uh, neblogas pasiekimas. Ir kaip mūsų pavadinime galite matyti, mes esame investicijų bankas. Tačiau mes taip pat esame ir bankas. Na ir neretai turime bandyti paaiškinti tai aukšto lygio politikams, tarybai ir taip toliau. Mes skoliname pinigus ir mes norime juos atgauti. Ir be abejo norime atgauti juos su palūkanomis. Kad iš to kažkokią tai naudą turėtų mūsų ES mokesčių mokėtojai. Ir nei vienas centas iš mūsų skolinamų lėšų nėra paimamas iš biudžetų, tai yra paima, paimama iš kapitalo rinkų ir viskas yra refinansuojama nacionalinėse kapitalų rinkose. Kiekvienais metais skolinamės nuo 60 e, iki 90 milijardų eurų nacionalinėse kapitalo rinkose ir be abejo tai reikalauja investuotojų pasitikėjimo tais projektais, kuriuo, kuriems mes skoliname lėšas, nes priešingų atveju mes patys negautume reikalingų finansų ir vienas iš saugiklių, e, kurį mes naudojame, yra e, apsisaugoti nuo nenaudingų projektų. Ir be abejo, tam yra specialios agentūros įsteigtos, kurios analizuoja tos klausimus, tad yra tam tikri saugikliai apsaugantis nuo nesėkmingų paskolų. Dabar e, dėl mažų bei vidutinių įmonių. Taip, tikrai aktualus aspektas. Ir turiu pasakyti, kad 14 metais 280 e, tūkstančių mažų beigtinių įmonių buvo įtraukta į e, naujų projektų įgyvendinimą. Tai yra tikrai didžiuliai mastai. Na, Be abejo, lyginant su Pasaulio banko veikla, e, ji nėra tokia intensyvi, tačiau, kalbant apie mažas bei vidutinės įmonės, jas finansuoti reikia panaudojant e, bankų partnerių lėšas, taip pat investicijų, fondas, investicijų fondus ir Ir kalbant apie tą paramą, kurią galime suteikti, be abejo, ji yra ribota, tačiau ji daugiausiai yra skirta tiems esminiams elementams ir kalbant apie mūsų vykdomą veiklą. Na taip, pirmiausia, reikia kalbėti apie skolinimą. Ir mes naudojame, naudojame mes tais e, europiniais e, ištekliais, taip pat ir e, patarėjų paslaugomis Pavyzdžiui, ypač kai vykdoma veikla su mažomis bei vidutinėmis įmonėmis, e, kurios vykdo savo veiklą elektroninėje erdvėje ir taip toliau. Tai tiesiog taip norima gerinti visus procesus ir yra teikiama įvairi pagalba. Na, o dabar kalbant apie tos teisės aktus, kurių reikėtų. Investicijų apsauga, ponė Gaspari, be abejo yra svarbus aspektas. Ir berots dar vienas jūsų narys taip pat pateikė klausimą susijusiu su investicijų apsauga. Ir kalbant apie bendradarbiavimą, apie, pavyzdžiui, bendradarbiavimą su Kinija, tai buvo paminėta ir šiandieną. Na, reikia nepamiršti to, kad e, tas bendradarbiavimas yra susijęs ir su klimato kaitos tikslais. Ir kalbant apie E, komisaro atsakingo už konkurencingumą veiklą. E, jis taip pat yra atsakingas už tos klausimus. Tačiau kalbame apie tokias naujas energijos formas, apie e, naujų finansavimo e, struktūrų išnaudojimą, e, taip pat neeuropinių įstaigų įtraukimą, naujų technologijų panaudojimą, mažų bei vidutinių įmonių veiklą. E, Ir kalbant apie apsaugą insitų, be abejo, tai yra visiškai būtina, norint užtikrinti e, sklandžią tarptautinę prekybą. Dabar dėl AKR šalių standartų, taip pat darnos vystimosi tikslų, turiu pasakyti, kad e, mes tikrai stengiamės viską vykdyti skaidriai ir mūsų svetainėje galite rasti visus kriterijus. Na ir be abejo, tie kriterijai negali būti vien tik tušti žodžiai, jie turi būti realiai įgyvendinami. Ir kalbant apie Europos investicijų banko paskolas, kurias suteikėme, e, mūsų darbas nesibaigia, kai pasirašomas paskolos sutartis. Mm, mes stebime projektų įgyvendinimą, kol jie, e, kol jie yra baigiami ir be abejo Neužtenka e, vien tik pažiūrėti, kad yra įgyvendinami aplinkosauginiai ir socialiniai standartai ir suteikti paskolą. Ne. Kaip jau minėjau, darbas čia nesibaigė ir e, pono Šulco užduotas klausimas apie Volkswagen taip pat yra susijęs su tuo, ką dabar sakau. Tačiau turėčiau patikslinti vieną dalyką. Nežinau, iš kur gavote tą informaciją ir tuos skaičius nebuvo priimtas joks banko sprendimas dėl Volkswagen. Buvo tik vienas e, pareiškimas pateiktas ir buvo pasakyta, kad e, kalbant apie Volkswagen, mūsų verslo ryšiai yra, yra įtin ilgi ir seni. Ir Volkswagen yra vienas iš pirmaujančių automobilių pramonės e, gamintojų Europos Sąjungoje. Ir be abejo, e, esame nusivylę susidariusią situaciją ir kilusių skandalų, nes Gali būti taip, kad dalis mūsų paskolų taip pat buvo panaudota e, nesilaikant tų klimato, e, su klimatu susijusių tikslų e, bei kriterijų, kurie yra svarbus Europos investicijų bankui. Tačiau be abejo dar analizuosime situaciją, darysime reikalingas išvadas. Tai be abejo į viską reikia žvelgti subalansuotai ir iš perspektyvos. Ir kalbant apie Volkswagen, E, ir apie tokią masto įmonę. E, mums, kaip EIB, labai svarbu, kad jie laikytųsi tų įsipareigojimų, kurie yra prisimami pasirašant sutartį. Ir tai aptarėme ir su Volkswagen priežiūros e, tarybos nariais. Ir be abejo, naujoji Volkswagen vadovybė turės visą tai išanalizuoti ir į tai atsižvelgti. Na, o kalbant apie skaidrumą ir apie tolesnius veiksmus susijusius su aplinkosauginiais ir socialiniais kriterijais. Na, kalbant apie skaidrumą, Mes skiriame tam tikrai didžiulį dėmesį. Ypač todėl, kad esame e, susijęs ES institucijomis, mes esame atsakingi prieš e, audito rūmus ir e, mūsų veikla be abejo stebi Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, ombudsmenas, tad tikrai stengiamės užtikrinti maksimalų skaidrumą ir Visi tie kriterijai, kuriuos jau minėjau, e, kalbant apie paskolos išdavimą, yra pateikti mūsų banko svetainėje ir tikrai galite su jais susipažinti. Na, jeigu tos informacijos negasite, kreipitės į mane. Na ir taip pat buvo užduota dar keletas klausimų dėl išorinių partnerių. Mes esame Europos Sąjungos bankas. Nes pagal sutartį Mes esame įsipareigoję prisidėti prie vidaus rinkos kūrimo, darbo vietų kūrimo ir turime užtikrinti, kad mažėtų atotrukis tarp skirtingų ES regionų. E, tad konvergencija lieka vienas ir svarbiausių mūsų tikslų. Na, o kalbant apie Europos tarybą ir jeigu e, ji E, priima išvadą, kad reikia sustiprinti e, ryšius su tam tikru ES strateginiu partneriu. Taip mes taip pat to imsimės, tačiau mes negalime apriepti visko, tai yra tiesiog fiziškai neįmanoma. Tačiau bet kuriuo atveju viskas, ką mes darome, yra nebejotinai skaidru. Dabar dėl Jemeno. Dalyvavau Dovje partnerystės dialoge Limoje ir tikrai buvo labai įdomi patirtis. ir matau kai kurių valstybių didžiulės pastangas, e, siekiant geresnės situacijos ir e, dėje Jemenas dar tikrai turi kur pasitemti. Na ir be abejo, tai nėra lengva partnerystė, tačiau tikrai naudinga patirtis tame regione. Dabar dėl Afrikos. Galbūt čia reikėtų pažvelgti į tokį platesnį kontekstą. Kalbant apie klimatą, skurdą, infrastruktūros kūrimą, elektros tiekimą, vandenį, Mes tengiamės vadovautis tokiu holiciniu požiūriu ir manau, kad tai padės dar geriau mobilizuoti e, lėšas ir žiūrėdamas į e, valstybių narių nacionalinius biudžetus, mūsų biudžetą, e, suprantu, kad čia didžiuliai iššūkiai susiję ar tai su infrastruktūra Europoje, pavyzdžiui, plačiosios internetas, domenų centrai, ar už ES ribų ypač E, turiuomenyje Afrikos šalis ar kitas besivystančias valstybės. E, visų tų tikslų galima pasiekti tik mobilizuojant privatų į kapitalą. Ir kai kurie kolegos iš e, daugiašalio vystimosi bankų minėjo, kad taip, vystimasis tampa vis aktualesnis, reikės tų sutelktinių lėšų ir žvelgiant į Junkerio planą, jį būtų galima panaudoti ir kitose pasaulio regionuose. Yra numatyta tiek daug lėšų subsidijoms ir tada tie pinigai yra paverčiami garantijomis ir tai yra tam tikras dauginamasis faktorius, kuris padeda mobilizuoti privačiasias lėšas. Ir to reikia be abejo ne tik ES, tai turėtų e, būti aktualu ir kitoms šalims. Ir jeigu pavyktų tai padaryti, manau, tai pakeistų besivystančių e, šalių e, situaciją ir tokia vystimosi politika turi būti pagrista darbo vietų kūrimo, taip pat e, tvarių vystimosi inovacijomis ir augimu. Tačiau, man atrodo, labai svarbu išdrysti žengti tą svarbų žingsnį darnaus vystimos ir užsienio politikos link. Tad, ponė pirmininkė, stengiausi atsakyti visus klausimus, tačiau be abejo e, liko dar ir neatsakytų klausimų, tačiau juos pasižymėjau e, ir vėliau pateiksiu informaciją. Ačiū už kvietimą dalyvauti posėdėje. Ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Tikrai, manau, mūsų komiteto nariams buvo įdomu išgirsti apie investicijų strategiją, apie E, tai, kaip yra remiamas vystimasis kaimininėse ES valstybėse. Tad ačiū ir iki kitų susitikimų. Thank you very much. Thank you. Good luck. Hallo, gut. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen gleich weiter und äh, kommen jetzt zur Abstimmung. Už e, kelių minučių pereisim prie balsavimo. Balsavimas bus trumpas. Visas narė jau yra čia. Sveikinu Jūs, ponė. Dabar penktas darbo tarkės punktas. Bet prieš tai norėčiau dar e, pasveikinti žaliojo kyšojo delegacija. Kaip jūs žinote, ši valstybė yra pasirašusi ekonominės partnerystės e, sutartį ir mes bendradarbiaujame labai glaudžiai su kolegomis iš žaliojo kyšulio. Sveikinu jūs dar kartą. Inta posėdėje. Atrodo, kad e, balsavimo aparatūra ne visur gerai veikia, bet dabar jau problemos yra pašalintos. Bet, e, e, pradedame balsavimą. Mes esame su ponu Zalba Bidegain ko pranešėjai, jūs turite balsavimo sąrašą, dabar pabandykime padaryti bandymą, ar veikia balsavimo įranga. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Atrodo, kad ne visi trūksta vieno balso. Kažkas Vienas kolega nebalsavo. Balsavimas baigtas. Atrodo, kad viskas veikia. 40 balsų iš viso buvo. 40 kolegų balsavo. Aš 18 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, Pasitikrinkime elektroninį būdų. Dėl 18 pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 19 pakeitimas. Esu. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt antras pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trisdešimt antras pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trisdešimt trečias pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 33. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 34. Kas už? Prieš. Silaiko. Atmesta. 37. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 35 už prieš susilaiko priimta. 38 už prieš susilaiko atmesta. Kompromisas 6 už prieš susilaiko priimta. 42 už prieš susilaiko prie atmesta. 44 už prieš. Kelkite rankas, kad aš matyčiau, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 45 už, prieš, Pasitikrinkime dėl 44. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 45. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 48 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 48. E, Radėme. Baigiame. Atmesta. 46 už, prieš, susilaiko, atmesta. 49 už, prieš, susilaiko, atmesta. 50 už, prieš, susilaiko, atmesta. 47 už, prieš, susilaiko, atmesta. 52 už, prieš susilaiko atmesta. Penkiasdešimt pirmas už prieš susilaiko priimta. Penkiasdešimt trečias už prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 54 už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. 8 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkiasdešimt trečias, šešiasdešimt trečias už prieš susilaiko atmesta. Šešiasdešimt ketvirtas už prieš susilaiko atmesta. 66 už, prieš, susilaiko, atmesta. 67 už, prieš, susilaiko, atmesta. 65 už, prieš, susilaiko, priimta. 68 už, prieš, susilaiko, susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 68 pradedame. Baigiame. Atmesta. 69 už, prieš, susilaiko, priimta. 71 ir 100 e, identiški. Kas už? Devintas kompromisas iš tikrųjų e, praleistas. Kas už jį? Prieš susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už. Dėl antrojo kompromiso. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 13 už, prieš, susilaiko, priimta. 14 atkrenta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Dėkoju visiems. Mes turime poziciją DNROGO sustikimo gruodžio mėnesį. Tai puikus pagrindas, šis klausimas bus perdotas plenariniam posėdžiui. Dabar Kitas darbo tvarkės punktas, šeštasis, už prekybą atsakingi komisijos narė pristato komunikatą dėl būsimos prekybos ir investicijų strategijos. Man labai malonu pasveikinti mūsų posėdėje komisijos narę Malstrom. Jinai pristatys šią naują prekybos strategiją. Praėjus metams po jos darbo pradžios komisijoje puikus metas būtų pakalbėti apie ateities perspektyvas, atsižvelgiant į ekonomikos globalizavimą ir atsižvelgiant į būtinybę apibrėžti tam tikras taisyklės, kadangi prie tosios vertės kūrimo grandinės yra vis sudėtingesnės. Šiame kontekste reikia taip pat atsižvelgti ir į įvairius pokyčius, imigracijos krizę, nes tai yra rimti iššūkiai Europos Sąjungai. Ir dėl to reikia tam tikrų korekcijų tarptautinėje prekyboje siekiant pusiausvėros tarp laisvos prekybos ir teisingos prekybos. Kaip žinote, yra buvę daug diskusijų valstybėse narėse dėl prekybos teisingumo. Šis klausimas domina mūsų piliečius ir viešoje nuomonė. Todėl mūsų prekybos politika turi būti rimta gerai apmastyta. Žodis Jums, komisijos narė. Uh, Ponios ir ponai, gerbiami nariai. Iš tikrųjų pats metas, maždaug po metų nuo mandato pradžios, pristatyti naują prekybos strategiją, kuri pavadinta prekyba visiems. Jinai numato prekybos politikos krypti atintiems metams ir tikimasi, kad prekybos politika taps atsakingesnė tam, kad kuo didesnis žmonių ratas galės iš to išlošti. E, tai bus ir vartotojai, ir piliečiai, ir mažos bevitinio dydžio įmonės, ir kitokios įmonės, o taip pat ir žmonės skurčiausio pasaulio šalise bei ES. Mes daug laiko skiriame konsultacijoms, kaip prekybos politika turėtų toliau vystytis, e, be kita ko. Ir čia Liepos mėnesį E, išklausėme jūsų komiteto nuomonę ir be abejo lauksime šiandieną tolesnių komentarų. E, aš tikiuosi, kad jūs parengsite ir ataskaitą šio klausimu. Tikrai turime daug galimybių bendradarbiauti. Ir be abejo, aš taip pat pristačiau valstybėm narėm visą šitą koncepciją ir lapkritį jinai bus diskutuojama toliau. Diskusijos dėl prekybos iš tikrųjų vyksta labai intensyviai tiek Europoje, tiek kitose šalise ir daugiausiai uh, Kol kas buvo kalba apie e, vadimą atitip sutartį, tarp statinės prekybos ir partnerystės sutartį. Tačiau e, yra ir kitų sričių, kur e, vyksta intensyvios diskusijos. Ir tai yra pasaulinė tendencija. Prekybos politika e, dabar aptarinėjama daug plačiau visame pasaulyje, su daug platesnė auditorija ir tai be abejo yra gerai. Tačiau mums, tai, kurie formuoja prekybos politiką, E, sukuria papildomą spaudimą, mes turime įsiklausyti ir tinkamai koreguoti tą politiką. Taigi mes iš tikrųjų dalyvavome šios diskusijose ir suprantame, kad es prekybos politika siekia daug toliau negu tiesiog kelios paminėtos sutartis. Mes pastaruoju metu e, dirbame prie maždaug 20 sutarčių su maždaug 60 pasaulio valstybių. E, per pasaros metus E, paaiškėjo tam tikros tendencijos, kad europiečiai pirmiausiai nori pasiekti konkrečių rezultatų darbuotojams, smulkiausiams bendrovėms. Turime maždaug 22 milijonus bedarbių ES ir mes tikimės, kad e, priekyba prisidės prie investicijų bei užimtumo augimo. Labai aišku taip pat, kad Europos piliečiai nemano, kad e, mes Dėl prekybos interesų turėtumėm atsakyti savo pagrindinių principų, tokių kaip dar nusvystimasis, smagus teisės ir panašiai. E, neturėtų būti mažinamas e, taip pat socialinių paslaugų lygis ir kokybė. E, ir labai svarbu, kad Europos piliečiai iš tikrųjų nori būti įtraukti, nori žinoti, kas vyksta dėrybose, kurios vykdomos jų vardu, jie nori skaidrumo. Taigi visą tai mes ir įtraukėme naują strategiją tam, kad prekybos politika taptų atsakinga politika. Veiksmingesnė, skaidresnė, ne tik tai atspindite mūsų ekonominius interesus, bet taip pat ir mūsų vertybės. Kągi tai reikštų praktikoje? E, pirmasis ramstis būtų būtent veiksmingumas. Prekybos politika turi duoti rezultatų, turi atverti naujų ekonominių galimybių visiems, e, tai labai svarbu, norint išbristi iš krizės, norint užtikrinti augimą ir užimtumą. Prekyba jau dabar duoda nemažai rezultatų, viena iš septynių darbo vietų priklauso nuo eksporto ir sustarimas su Pietų Koreja, pavyzdžiui. Pasiekus šitą sustarimą, per pastarus keturis metus mūsų eksportas išaugo daugiau negu per pusę. Tačiau sutartis be abejo turi būti atnaujinamas. <clears throat> Mes turime reaguoti į naujus iššūkius, naujas kliūtis. Turime apsi, neapsiriboti vien tik tai sienų, kuriamis kliūtimis, bet taip pat ir e, įvertinti paslaugų sektorių, internetinę priekybą turime rasti būdų, kad ne tik prekės įveiktų valstybių sienas, bet ir tie, kas prižiūri tas prekes, pristato tas prekes, tai yra, kad paslaugos irgi laisvai judėtų. Čia dar sutinkame kliučių. Taip pat turime užtikrinti, kad vartotojai, bendrovės, kiti e, išvelgtų naujų galimybių, e, kad prekybos sutartis atvertų jiems naujas rinkas. Taigi turime surasti priemonių ir informacijos, kurie pagelbėtų jiems tą padaryti. E, vartotojai taip pat turi savų lūkesčių, jie nori, e, kad būtų užtikrintos atsakingo tiekimo e, grandinės, jie taip pat nori žinoti, kaip tai veikia jų pasirinkimą. Visose ateities sustarimuose mes ketiname įtraukti specialias nuostas dėl MVI. Tai taip, pavyzdžiui, sutarties rėmose bus rengiamas specialus skyrius, skirtas būtent MVI ir kitose sutartyse šio modelio bus laikomasi. Kai dėl darbuotojų, be abejo, kuo veiksmingesnės mūsų priekybos sutartis, tuo daugiau galimybių atsiveria ir darbuotojams. Tačiau, be abejo, turim būti pasirengę visokiems netikėtumams. Mes dabar peržiūrime globalizacijos mm, e, pasiekmių kompensavimo fondo nuostatus, kas leistų prisiderinti prie tarptautinio e, konkuravimo sustiprėjimą. Ir tas fondas turi būti išnaudojamas maksimaliai. Dar vienas strategijos aspektas yra skaidrumas. Tai labai aiški žinia, kurią mes išgirdome ir iš jūsų, iš daugelio kitų suinteresuotų grupių, taigi prekybos organizacijos turi būti skaidresnės. Ir tai reiškia, kad mes turime dar glaudžiau su jumis bendradarbiauti. Mes esame pasirengę informuoti įvairias stebėsnos grupės, kurios veikia parlamente. E, tiek per darybas, tiek po darybų. Ir mes turime atsiverti visuomenį dar labiau. Mes skelbėme dėrybinius tekstus iš daug daugiau įvairiausių dėrybinių procesų. Tai padarėme su TIP ir su kitom sutartim, tokiam tai kaip SAM. Ir ateityje ketiname apžvelgti visas vykstančias dėrybas. Jau nuo vakar mes turime pas, e, e, kurios buvo pristatytos per internetą. <clears throat> Nešiu su vakarų Afrika, kita su kitų pasaulio regionu. E, na, ir be abejo mes e, ketiname kreiptis į tarybą ir taip pat e, paprašyti, kad jie paviešintų darybinis gairias, kai tik tai jos bus jau patvirtintas. Dar vienas ramstis, vėlgi tai, ką aš išgirdau iš jūsų ir iš daugelio kitų suinteresuotų šalių, kad es prekybos politika daug kur susijusi su ekonomika, bet be abejo taip pat jinai neatsiejama ir nuo mūsų vertybių. O tai reiškia, kad uh, Mes turime apsaugoti Europos socialinį reguliavimo modelį. Ir čia komunikate mes aiškiai įsipareigojame, kad jokios prekybinės sutartys neturėtų e, kaip nors pažeisti mūsų teisinės reguliacinės apsaugos. Mes tikrai neketiname atsisakyti savo teisų reguliuoti įvairius procesus. Taip pat e, ėmė šiek tiek novatoriško požiūrio į investicijų strategija. E, be abejo, yra užtikrinama galimybė reguliuoti ir tokiu būdu kuriamas pagrindas e, globalių investicijų e, reformoms. Es turi įsipareigojimą, kuris numatys sutartyse, skatinti savo, tai yra, propaguoti savo vertybės visose sutartyse, kurios sudaromas. Ir iš tikrųjų šitos sąlygos kartais gali būti savočka priemonė gyvendinti žmogaus teisės, dar nuvystimas, skatinti kovą su korupcija ir panašiai. Taigi mes sieksime, kad visose ES prekybos sutartise šitie aspektai atsispindėtų. Pirmą kartą visos prekybos sutartise bus speciali nuostata dėl kovos su korupcija, specialios taisyklės, taip pat naujoji strategija numato šio laikišką programą, kaip visi šitie ramšiai turėtų būti paversti praktiškai veikiančių mechanizmų, Ir be abejo, dėkui ir už jūsų įnašą, pavyzdžiui, dėl Dohos darybų. E, mes netrukus turėsime galimybę atskirai tai aptarti. Man labai svarbu, kad ir tas spindi strategijoje, kad daugia šalė darbo tarkė yra svarbi prielaida. Mes turime visų pirma e, sustiprinti savo pastangas PPO kontekste, ir turime užsitikinti, kad PPO iš tikrųjų veiktų globalių mastų ir e, reaguotų taip pat į naujai iškilsius iššūkius. Apie tai kalbėsime dvišalių pagrindų. Taip pat turime užtikrinti, kad viskas, kas vyksta mūsų dvišalėse sutartyse, galėtų būti e, pagrindas tolesniam daugia šaliam bedradarbiavimui. Ir čia mes iš savo pusės e, sieksime, kad mūsų ateities sustarimai tokios sutartys kaip TTIP ir panašiai, tarp jų TTIP, būtų atviros kitom šalim prisijungti. Be abejo, tai taip e, startis su Japonija ir taip pat e, investicijų startis su Kinija yra be nesvarbiausių dokumentai, bet tai užsiminiau. Taip pat atveriame duris naujoms daryboms. Azijos ramio vandenynų regionas yra labai svarbus pasauliniam ekonominiam vystimuisi. Taigi siūlome sudaryti naujus sutarimus su Australija, Naujaja Zelandija, Indonezija ir Filipinais. Na, taip pat, kai bus baigta investicijų sutartis su Kinija, mes ieškosime galimybių sudaryti investicijų sutartį su Taivanu ir Hongkongu. Taip pat norime atnaujinti sutartis su Meksika, Čilė ir galbūt su Turkija. Norime, kad šitos sutartės tiktų 21 amžiaus realijas ir taip pat e, kalbame su Merkosur valstybėmis, e, zonduodame, ar jie būtų linkę pamėginti atnaujinti mūsų prekybinius santykius irgi ir iškeltis naują ambicinį lygį. Na ir be abejo bendradarbiavime su Afrika, čia irgi gyvendamas įvairios partnerystės sutartis. Ir visų pirma, mes tengiamės užsitikrinti, kad tos sutartys realiai būtų gyvenintos. Na, o grįžtant e, prie kaiminysės klausimų, tik ką grįžau iš Tuniso, kur iš tikrųjų buvo pradėtos uh, visos prekybos ir asociacijos sutartės darybos su Tunisu. Na ir Be abejo, formuojant ES politiką mes darome savo darbo dalį, bet negalime dirbti vieni. Ir todėl tikimės iš jūsų ir tolesnio puikaus bendradarbiavimo, tokio koks vyko iki šiol, e, tikimės jūsų indėlio rengiančias sutartis ir taip pat tikimės jūsų nuomonių dėl bendrosios strategijos. Todėl esu pasirengusi išklausyti jūsų e, nuomonės, jūsų pasiūlymus e, tiek dėl artimiausio rengiamo pranešimo, tiek jo kontekste, tiek ir e, visose tolesnėse diskusijose. Ačiū komisarė. E, labai tikslus ir geras e, apibendrinimas nuo šios pirkybos strategijos. Ir dabar pirmiausiai kalbės politinių frakcijų atstovai, deleguoti pasisakymui, o paskiau be abejo matau, kad ir daug daugiau kolegų norėtų sudalyvauti ir Tam mes skiriame maždaug valandą. Taigi, tai reiškia, kad niekas iš jūsų neturėtų mėginti padaryti kažkokio tai ilgo pranešimo bendrai apie priekybą ir apie tam tikrus principus, kurie galios ateinančius kelišimtus metų. Kalbėkite trumpai, pateikite koncentruotus ir konkrečius klausimus dėl naujosios priekybos strategijos. Dani, prašau. Ačiū, komisarė. Dėkoju, kad e, prisijungėte prie mūsų šiandieną iš tikrųjų. Jūs labai įspūdingai pabrėžėte, kaip prekyba gali sukurti gerovę. Dabar mes plečiame prekybinius santykius ir išlošiame iš to. Na ir turbūt neatsitiktinai mes matome sparčius augimo tempus Azijoje. Tuo tarpu Afrikoje dėja pažanga daug lėtesnė globalizacija neturėtų tiesiog įvykti. Mes norime formuoti šitą procesą. Deja, nematome tokios pažangos prekybos e, daugišalėse prekybos sutartise, kokios tikėtumės. Galbūt tai pavyks pasiekti per dvišalės sutartis ir be abejo sveikiname jūsų iniciatyvas, derantis tiek dėl dabartinių svarstamų sutarčių, tiek inicijuojant naujas sutartis, kalbant apie sutartį, galima sutartį su Taivanu. Mes nenorėtume pradėti šitų dėrybų, kai bus jau baigta e, ir pasirašyta sutartis, investicijų sutartis su Kinė. Mes norėtumėm, kad tie procesai vyktų paraleliai. Australija, Nauja Zelandija. E, čia mes norėtumėm, kad viskas pajudėtų sparčiai. Toliau jūsų iniciatyva dėl skaidrumo yra be abejo sveikintas dalykas, tačiau ir čia aš turbūt kreipčiausi į kolegas, ir taip pat pilietinės visuomenės atstovus, aš norėčiau, kad vyktų sąžiningos diskusijos. Diskusijos dėl daugelio prekybos starčių, mano požiūriu, nebuvo iki galo sąžiningos mūsų prekybos sutartis kartais numato e, privestinį privatizavimą tiek kultūros, tiek tam tikrų vietinių paslaugų srityse. E, ir jeigu kalbame apie globalizacijos procesus, mes turėtumėm turbūt kalbėti apie tai, kaip norime pasukti globalizavimuose procesus. Mes norėtumėm, kad žmonės tikrai nebūtų bauginami šito proceso dėl to, kad jiems kyla pagristų nuogastavimų ir pagristo susirūpinimo. Aš manau, kad būtų puiku taip pat išklaidyti tam tikrą dezinformaciją. Aš norėčiau, kad vyktų atviros ir sąžiningos diskusijos, o ne kažkokie tai nepagristi kaltinimai. Kągi, sako pirmininkas, galbūt tai ir mums aktualu, ne tik tai komisijai. Ačiū labai komisijos nariai už pristatymą, kadangi laiko neturime daug. E, dabar nevardinsiu visų tų pozityvių aspektų, kuriais norėjau pasidžiaugti ir kuriuos taip pat paminėjo ir gerbiama komisarė, kalbėdama apie strategiją, tačiau apskritai džiaugiamės tuo svarbiu žingsniu į priekį, lyginant su ankstesnė strategija. Na ir dabar pereisiu tiesiai prie tų punktų, kurie yra aktualūs parlamentui ir mūsų frakcijai, ir ties kuriais taip pat norėtume smarkiau padirbėti. Jūs taip pat kalbėjote apie skyrių dėl skaidrumo ir be abejo, jūs teisingai minėjote, kad bendradarbiavimas toje srityje tikrai yra sėkmingas. Džiaugiuosi, kad apskritai strategijoje tai buvo atsižvelgta. Na ir kalbant apie mūsų uh, situaciją ir parlamento požiūrį į strategiją. Taip, ji tikrai ambicinga, tačiau reikia ją paversti realiais veiksmais, nes tai yra vienintelis būdas, kuris gali padėti uh, atstatyti uh, piliečių pasitikėjimą mūsų ES institucijomis ir taip pat atstatyti pasitikėjimą prekybos politiką. Man atrodo, kad šie įsipareigojimai turėtų būti paversti realiais teisėkuros veiksmais, finansavimo programomis. Ir tai reiškia, kad e, turi būti parengta tokia strategija, kad kai kurie teisėkuros pasiūlymai neliktų užblokuoti ištisus mėnesius ar metus, kuomet parlamentas jau yra diskutavęs apie e, tam tikrus e, iš tų dalykų, tad komisija turi padėti mums šitą prasme. Antras dalykas, mes e, labai vertiname, kad ši strategija siejama su daug kitų politikų, ne tik tai su užsienio politika, bet ir su e, e, vidaus skaitmeninė rinka Junkerio planu. E, Tačiau e, man atrodo, jog reikėtų daugiau akcentuoti e, sąsąją su pramonės sektoriumi. Mūsų konkurencingos įmonės, kurios nenori kažkokios ypatingos apsaugos, bet kurios nori tokių pat sąlygų konkurencijos už ES ribų, nori tik tai e, užtikrinimo, kad jos gali e, E, turėti tas pačias sąlygas. Todėl, kalbant apie komercinės e, prekybos apsaugos priemonės, turėtume pagalvoti, kaip jos galėtų būti patobulintos. Ir, e, pažiūrėjau, galvojant apie e, Kinijos e, rinką, žinau, kad diskusija šito klausimu jau yra prasidėjusi. Kitaip sakant, performuosiu klausimą kitaip kaip yra e, vertinamas poveikis ir e, ypač e, įmonių sektoriui ir ypač galvojant apie užimtumą, todėl kad tai yra mūsų piliečiams labai rūpimi klausimai. Well, thank you, Commissioner, for coming. Ačiū, gerbiamai komisijos nariai, už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Džiugu, kad pristatėte pirkybos strategiją ir jos pažangą. Tikrai galime ją pasidžiaugti. Na ir galbūt tai ne visai atitinka kar ambicija susijusia su didesniu rinko atverimu pasauliniu mastu, tačiau bent jau judame tą linkme. Na ir kalbant apie e, vykdomą veiklą, panašu, kad e, taip, nemažai procesų pradedama, tačiau dėje ne, jie nėra užbaigiami. Norėčiau paklausti, e, ką ketinate su tuo daryti. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie Singapūrą, e, sakoma, kad e, teismo sprendimas bus primtas negreičiau kaip po metų. Tad iš vienos pusės taip ambicijos yra tikrai gana didelės, tačiau tie procesai nėra spartus. Ir norėčiau paklausti, kaip, kaip bus siekiama, kad pradėti procesai, pradėti sandoriai ar sustarimai būtų realiai sudaryti ir įgyvendinti. Na ir taip, kalbant apie užmojų mastą, džiugu, kad e, jis ambicingas ir kalbant apie vykdomas dėrybas, panašu, kad su Meksika turėtų būti atnaujintas susitarimas, tačiau ar tai reiškia, kad Meksika galės pradėti ir kitas dėrybas, jeigu bus e, įgyvendinami kriterijai susiję su tuo užmojų mastu. Ir norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė apie susitarimo su Meksika sudarimą. Na, o kalbant apie Australiją ir Naująją Zelandiją, džiugu, kad e, prašote įgaliojimų šiuo klausimu ir ar galite patvirtinti, kad tie du klausimai bus sprendžiami atskirai, kad bus e, dvi atskiros dėrybinės komandos ir kada bus paskirti tie dėrybininkai. Ir ar apskritai jums pakanka žmogiškųjų išteklių, tų dėrybininkų, kad e, jie galėtų keliauti po pasaulį, vykdyti dėrybas, nes jeigu vykdote daug dėrybų, be abejo, reikia ir daugiau darbuotojų. Ir Manau, kad svarbu sudaryti tinkamą įspūdį apie, tą, apie tos užmojus, kuriuos turime ir tinkamai viską vykdyti. Na, o kalbant apie strategiją ir apie Merkasol, Indiją, Mala, Malaziją, norėčiau paklausti, kaip ketinate e, toliau dėrėtis dėl laisvosios prekybos susitarimų, kaip konkrečiai vyks tie procesai, nes šitos informacijos galbūt šiek tiek trūksta strategijoje. Ačiū labai, liberalų vardu pasisakys ponas Takula, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Pane Tak, mūsų koordinatorė, dėja negalėjo atvykti šios dienos posėdį, nes turi dalyvauti susitikime Niderlanduose ir norėčiau pasakyti keletą pastabų jos vardu ir apskritai Alde frakcijos vardu. Turiu pasakyti, kad mus džiugina naujoji prekybos strategija, kurią pristatė komisija vakar ir manau, kad labai džiugu, jog Europos komisija užsibrėžė tokią ambicingą strategiją e, padėti atverti rinkas europinėms įmonėms, kad jos galėtų vykdyti savo veiklą e, už ES ribų ir galėtų ten e, vykdyti savo veiklą ir skleisti savo vertybės. Tačiau be abejo tai reiškia, jog reikia e, sparčiai dirbti ir užtikrinti, kad ES e, taisyklės atitiktų naujausius reikalavimus ir kalbant apie ES užsienio politiką, reikia siekti, kad mūsų pozicijos pasauliniu mastu būtų išsaugotos ir sustiprintos. Ir taip pat visi žinome apie vykstančias TTIP dėrybas Ir labai svarbu, kad visos suinteresuotos šalis aktyviai dalyvautų vykstančiose dėrybose ir politikos formavime, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas geriausias įmanomas rezultatas. Todėl komisijos narės minėta skaidrumo iniciatyva yra įtin svarbi ir jie įtin džiaugiamės ir tikiuosi, kad e, tie skaidrumo principai bus taikomi ir kitose dėrybose ateityje. Be to, kalbant apie prekybos susitarimus, labai svarbu, kad jie būtų realiai gyvendinami ir kad mes pajustume jų teikiamą naudą. Na ir šiuo atžvilgiu tikiuosi, kad komisija e, tinkamai ir veiksmingai viską įgyvendins e, ir užtikrins, kad tie susitarimai neliktų vien tik popieriuje. Komisijos narė minėjo, kad tai yra E, jų prioritetai ir be abejo nekantraujame dirbti kartu, e, siekiant užtikrinti tų prioritetų įgyvendinimo. Taip pat džiaugiamės ir tuo, kad komisija tęs savo darbą e, siekiant vykstančių dėrybų finalizavimo ir naujų dėrybų pradėjimo. Nu, iniciatyva pradėti dėrybas su Australija ir Naujaja Zelandija tikrai ten mus džiugina, tad ačiū ir būtų tiek. Dėkoju dabar ponas Šulcas, prašau. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Komunikato pavadinimas sako, kad bus perinama prie e, atsakingesnės ir ambicingesnės prekybos ir investicijų politikos. Na ir be abejo, prekybos klausimai aptariami ne tik čia, ne tik ES valstybėse narise, tačiau ir visame pasaulyje. Ir be abejo, visi galime pritarti jums, kad tai yra svarbus aspektas. Tačiau be abejo labai svarbu įsiklausyti įvykstančias diskusijas ir jomis pasiremti rengiant strategiją. Ir labai svarbu turėti atsakingą Europos investicijų ir prekybos politiką ir kuo greičiau reikia ją įgyvendinti, nes e, kalbant apie šios dienos diskusijas, apie galimybę aptarti šią strategiją, tai taip pat turėtų būti naudinga uh, Ir norėčiau pasidžiaugti ir tuo, kad e, sąžingos prekybos tikslai buvo įtraukti į strategiją ir taip pat, kad kalbama apie dar nuvystimas į žmogaus teisės, aplinkosauginius aspektus susijusius su prekyba, nes prekyba pati savaime yra priemonė e, skirta plėtoti ekonomikai. E, e socialiniam vystimuisi tiek ir ES, tiek ir treč, trečiosiose šalise, besivystančiose šalise. Ir norėčiau dar trumpai prie to sustoti. Man atrodo, kad labai svarbu turėti e, e saistančias, teisiškai saistančias priemonės, kurios užkirstų kelią e, blogiems gaminiams patekti į mūsų rinkas. Ir turiuomenėje ne tik e, kažkokius tai nuodingus ar pavojingus gaminius, tačiau turiuomenėje ir pačias gamybos formas, pavyzdžiui, darbo vietose išnaudojamus vaikus ir tokiu būdu pagamintus gaminius. Man atrodo, kad ES turi įsipareigoti e, siekti, kad būtų tinkamai visiems atlyginama už darbą, kad būtų užtikrinamos tinkamos sąlygos ir nebūtų išnaudojami darbuotojai. Ir tai be abejo yra susijęs su visa gamybos ir tiekimo e, grandinė, tad reikia tokios socialinės atsakomybės kurią privalome prisimti. Na ir norėčiau pasiūlyti, kad jūs kartu su ES parlamentu e, e, reglamentavimo sistemoje numatytumėte reikalingas iniciatyvas. Juk nenorime, kad mūsų vartotojai pirktų gaminius, kuriuos e, pagamino išnaudojami vaikai. Tad svarbu nepamiršti to vaikų darbo aspekto, tada atsakomybė yra svarbus elementas, kalbant ir apie prekybą paslaugomis ir elektroninę prekybą, internetinę prekybą. Na, o kalbant apie vartotojų apsaugą, man atrodo, kad trūksta nuostatų, kurios padėtų užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Tai yra susiję ir su darbo vietų kūrimu, ypač atsižvelgiant į dabartinę ES padėtį 28 valstybėse narėse. Ir kalbant apie e, teikiamas paslaugas, reikia užtikrinti, kad e, konkuruojančios įmonės vadovautųsi tais pačiais e, standartais. Tačiau be abejo, kalbant apie, tarkim, gamiklas esančias Vietname, jie galbūt nenorės prisimti atsakomybės ar tam tikrų standartų įgyvendinimo. Ir tikiuosi, kad šios dienos diskusijos nėra paskutinės ir turėsime galimybę keistis nuomonėmis dėl e, išsamios prekybos strategijos. Tikiuosi, kad ir kolegos e, tęs diskusijas apie naują prekybos strategiją. Ačiū labai dabar, pane Keller, prašau. Ačiū. Norėčiau padėkoti ir komisijos nariai už tai, kad atvyko pas mus ir pristatė naująją prekybos strategiją. Ačiū, kad suteikėte progą apie tai su jumis pakalbėti. Ir jūs ką tik minėjote, kad e, ta pasaulinė vertės grandinė jums yra vienas iš prioritetų, tačiau gali būti, kad tai ne visai atitinka e, laisvo, laisvosios prekybos susitarimus. Ir kalbant apie strategiją, ne visai aišku, kaip E, tai bus suderinta su visais tais dvišaliais laisvosios prekybos sustarimais, kurie yra sudaryti ar dar yra vykdomi. Tad būtų įdomu išgirsti daugiau aiškinimų šiuo aspektu. Taip pat kalbėjote apie žmogaus teisės ir dar nuvystimasi. Mums tai yra taip pat labai svarbus klausimas ir be abejo, kalbant apie priekybą, Tai gali padėti spręsti ir kilančias migracijos problemas. Ir man atrodo, kad tai yra viena iš migracijos priežasčių, priversnės migracijos priežasčių. E, taip nutinka tada, kai prekyba dėja nėra vykdoma sąžiningai ir neprisideda prie šalies klėstėjimo, tad daug problemų yra, su kuriomis reikia kovoti. Ir kalbant apie strategiją, e, bei joje panaudotas formuluotės, jos yra drąsinančios, suteikiančios vilties, tačiau, manau, reikia E, siekti e, dar didesnių užmojų, reikėtų kažkokiu tai saistančių įsipareigojimų. E, pavyzdžiui, sąžiningos prekybos atžvilgių žmogaus teisų aspektuose. Ir manau, kad kalbant apie prekybos sustarimus, kurie sudaryti ir taip pat apie jungtinių tautų pasiūlymus bei e, teisės gauti maisto užtikrinimą, taip pat į tai reikia atsižvelgti sudarant prekybos susitarimus. Buvo kalbėta ir apie. Ir apie kitus aspektus. Ir manau, kad dar reikėtų pasigilinti į į tekstą ir pažiūrėti, ar jūs ketinate pateikti kažkokių e, konkrečių pasiūlymų, ar daugiau viskas liks e, savanoriško pobūdžio ar teisiškai saistančio pobūdžio. Na ir man atrodo, kad jeigu viską paliksime savygai, sudėtinga bus pasiekti realių rezultatų, reikia užtikrinti, kad žmogaus teisų klausimai susilauktų daugiau dėmesio, ir tikiuosi, kad tikrai judėsite tą linkme ir turite minčių, kaip tai padaryti ir ketinate galbūt pateikti kažkokiu tai papildomu pasiūlymu. Dabar dėl su darbu susijusių aspektų. Nesu tikra, ar e, naujų darbo vietų kūrimas yra tiesus kelias į sparai didesnių apimčių priekybą. norint sukurti ilgalaikės testinės darbo vietas, reikia keisti visą vidinę politiką. Ir be abejo, siekiant, kad ES darbuotojai konkuruotų, pavyzdžiui, su Kinijos darbuotojais, na, sudėtinga tai būtų padaryti. Reikia nepamiršti ir tos socialinės dimensijos susijusios su priekyba, taip pat su. Uh, tai yra susiję ir su uh, darbo srities standartais, aplinkosauginiais standartais, kurių svarbu laikytis. Ir Nežinau, ar tai yra geriausias požiūris į darbo rinkos reformavimą. Dabar dėl skaidrumo be abejo pritariu tam, kad turėtume dirbti kiek įmanoma skaidriau. Ir turiu vieną konkretų klausimą dėl dešimtojo TTIP dėrybų raundo. E, Liepos mėnesį jau turėjo būti paskelta ataskaita dėl jo. Galbūt mes praleidome kažkokią tą tai informaciją, tačiau trūksta žinių šioje srityje. Ačiū labai. Ačiū, kad Pradėti reikėtų nuo štai ko. Man atrodo, kad komisijos narė pane Malstrom turėtų atvykti į mūsų komitetą kiek įmanoma anksčiau. Ir mačiau tam tikrų uh, citatų Europos uh, spaudoje ir Turiu pasakyti, kad vykdote dėrybas, kurios yra svarbios e, visų ES valstybių narių piliečiams, na, o jūs teigiate, kad jums įgaliojimus suteikia ne, ne ES gyventojai, tačiau tai ne visai teisinga ir atsižvelgianti tai, kad trys politinės frakcijos balsavo prieš jūsų kandidatūrą, e, e, tai demonstruoja kokia yra situacija, tačiau bet kuriuo atveju. Mhm Ir turiu pasakyti, kad perskaičiau jūsų paskeltą pranešimą įtin atidžiai. Ir kalbate apie CITA susitarimą, tai yra susitarimas tarp ES ir Kanados, tai yra prekybinis susitarimas. Ir 16 e, metais jis bus aptariamas parlamente ir ten yra tam tikrų elementų susijusių su valstybės ir įmonių ginčių sprendimais. Ir Turiu pasakyti, kad Jungtinė karalystė sudarė 75 metais sustarimą su Kanada, kurį teko nutraukti. Taip pat turėjome tais pačiais metais sudarytus sustarimus su Australija ir Naujaja Zelandija, kurios taip pat teko nutraukti. Na ir šiek tiek ironiška, kad po 40 metų dabar va, turime sveikinti dėrybų su tomis šalimis pradėjimą. Ir vienoje iš dalių taip pat yra sakoma, jo komisija įsitikė įsipareigoja, kad ES laisvosios prekybos sustarimai su trečiosiomis šalimis apimtų ir judumo aspektus. Na ir man atrodo, kad e, tai lems dar didesnį imigraciją. Taip pat kalbėjote ir apie europinių vertybių skatinimą. Ir turiu pasakyti, kad visi prekybos sustarimai, dėl kurių e, tarėsi ES, turi tam tikrų politinių aspektų. Tai yra tam tikras prekybos politizavimas. Tačiau norėčiau paklausti, ar buvo atlikta kažkokia poveikio analizė, ar analizuota, kokie yra e, kaštai susijęs su tuo. Būtų įdomu sužinoti jūsų atsakymą. Na ir dar vienas elementas. Na, e, jau pakanka to, kad e, kažkas yra atsakingas už mūsų šalies prekybinius susitarimus ir jau nekalbu apie tai, kad e, dėrybos yra vykdomos vadovaujantis tomis vertybėmis, kuriomis nebūtinai mes pritarėme. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju. Ir ponas Feron, ENF frakcijos vardu. Pone komisijos narė, skaitydamas jūsų dokumentą dėl busimos ES prekybos politikos, e, aš e, negalėjau atsispirti įspūdžiui, jog tai yra naujo pasaulinio ultraliberalizmo Biblija. Jūs e, išdėstėte savo požiūrį, savo tikėjimą tame tekste, savo ideologiją. Uh, ir atrodo, jog ten yra tokio daug palankaus nusistatymo, jūs kalbate apie rinkų liberalizavimą, rinkų susiskaldimą pašalinimą ir e, rinkų reguliavimo mechanizmo pašalinimą. To beje amerikiečiai nedaro, ką jūs siūlote. Ir e, norėdamas parodyti, jog jūs viską supaprastintai ir subjektyviai matote, pasakysiu, jog e, jūs manote, kad uh, E, muitų pašalinimas padės pasiekti energetinio e, pereimo tikslų. Bet e, tūkstantis ir du tūkstančiai milijardų investicijų yra būtinos, tačiau kaip bus gauta tų lėšų įmonės nenori to daryti. Todėl žalieji produktai taip pat yra mūsų nuomonė E, nesąmonė ir jūs turėtumėte peržiūrėti savo strategiją šito klausimu. Jūs manote, kad laisva prekyba gali atgaivinti Europos e, ekonomiką. E, jūs manote, kad tai vienintelė priemonė, nes jūsų ideologija verčia jūs matyti tai kaip vienintelį, kaip vienintelę priemonę. Europos centrinis bankas, kuriam vadovauja Goldman Sachs, ne, nenori E, leisti atgaivinti pinigus. Ponas Dragi taip pat sako, jog jam rūpia Europos interesai, tačiau jisai elgesi priešingai. Tad, ponė komisijos narė, jūsų tariama demokratija, kurią jūs remiate savo pranešime, yra tik tai regimybė. Milijonai piliečių pasirašė peticiją prieš TTIPą, tačiau jūs sakėte, jog nesate išrinkta žmonių ir todėl nebūtina remtis pilietinę visuomenę kaip pagrindu. Aišku, jūsų nerinko žmonės, tačiau mes esame liaudis, mes esame žmonės ir ta sutartis, apie kurią mes šiandien kalbame, pažeidžia europiečių interesus ir jeigu jūs einate ultraliberizmo kryptimi, tai jūs duosite labai skaudų smūgį mūsų ekonomikai, ypač žemės ūkiui. Dėkoju. Dabar žodis pranešėjai. Pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, gal neįsiteksiu į keturias minutės, bet gal man suteiksite daugiau laiko. Dėkoju komisijos nariai už e, aiškius komentarus Aš perskaičiau komunikatą vakar ir kaip pranešėja noriu pasakyti, ką apie tai galvoju pati. Matau, kad jūs laikotės tokios linijos, kurią, e, kuriai aš galiu pritarti. Čia kalba sukasi apie naujos kartos prekybos e, sutartis, kuriuose yra ne tik tai ekonominiai aspektai tvirtinami, tačiau ir įtraukiami ir tokie aspektai kaip socialiniai standartai, aplinkosauga, kultūrinės e, vertybės ir, aišku, e, ten kalba apie nekomercinės kliūtis, kurios mums yra labai svarbios. Noriu taip pat paliesti ir migracijos aspektą, kuris yra truputį kitoks ir čia iškyla e, regioninis aspektas tuo pačiu. Todėl e, strateginių požiūrių turime kalbėti apie tai, ką, ką prekybos politika gali padaryti ir kaiminystės valstybėms, ir e, Persijos įlankos valstybių atžvilgių, e, valdant migracijos e, srautus ir taip pat atsižvelgiant į socialinius procesus mūsų valstybėse. Afrikos kontinentas yra labai svarbus mums, nors mes jį traktuojam jau labai senai kaip e, tam tikrą kolonijų teritoriją. Turime taip pat e, remtis kotonų sutarties pagrindu. Tuo pat metu turime suprasti, jog e, dabar mūsų interesų centras slenka iš Atlanto vandenyno link Ramiojo vandenyno. Kylančios valstybės ir naujos rinkos, nauji prekybos partneriai taip pat mums yra labai e, svarbu. Turime kovoti su protekcionizmu trečiosiuose valstybėse ir ES ir valstybėms narėms tai yra svarbus aspektas. E, nes šitie aspektai taip pat yra susiję su ekonomikos e, augimo e, atgaivinimu. Merkosūras, Indija, Kinija, aišku, yra atskiras atvejis čia, tačiau e, susitarimai su Kinija gali būti mums naudingesni negu e, TTIP. Mūsų vidaus rinka yra labai įdomi, užsienio investuotojams, todėl prioritetas būtų renkti naują vergybos pagrindą Europoje, Australija, Naujoji Naujo Zelandija taip pat e, e, buvo minėtos ir šitos valstybės atrodo nusisuka nuo Europos rinkos, nes turi įdomesnių partnerių kitur. Žemės ūkio ir maisto sektorius ES Jeigu būtų parengta nusekli ir aiški strategija, taip pat galėtų išnaudoti visą savo potencialą šiame e, kontekste. Turime turėti taip pat savo strategiją nukreipta į Azijos valstybės ir į kitus kontinentus. Kalbant apie santykius su jungtinėmis valstybėmis, mes e, turime taip pat gebėti parengti mūsų interesus atitinkančią aiškę strategiją. Labai svarbu ne tik pasirašyti naujas sutartis, bet tikrinti ir jau pasirašytas ir galiojančias sutartis jų įgyvendinimą. Galėčiau dar e, kalbėti ir apie daugelį kitų aspektų, tačiau manau, kad galėsime tai padaryti per kitus susitikimus. Pridursiu tik tai, kad parlamentas turėtų vaidinti esminį vaidmenį prekybos e, politikos kontekste. Parlamentas turėtų labiau akcentuoti savo prioritetus, demokratinio proceso svarbą, skaidrumą svarbą ir todėl man labai patinka jūsų strategijos trečiasis punktas, kur kalbama apie pilietinę visuomenę ir e, piliečius, kaip jūs žinote, 250 tūkstančių e, piliečių, kurie protestavo Berlyne prieš TTIP, vis dėlto yra tam tikras signalas, tačiau jūs pasakėte savo interviu, jog nesate išrinkta E, Europos e, piliečių ir todėl šitie dalykai jūsų neliečia. Tai yra šokiruojantis dalykas ir šokiruojanti jūsų reakcija. Bet kita vertus, dėkuoju Jums už e, dokumento pateikimą ir jo komentavimą. Manau, kad turėsime dar kitų progų konstruktyviai aptarti šitos klausimus. Kągi, mėly kolegos, kaip jau minėjau, turime problemą. Diskusijai buvo skirta valanda. Ir dabar, kol pasisakė politinių frakcijų atstovai, jau sunaudojame 45 minutės. Galbūt tai būtų galima apsvarstyti frakcijose, kadangi dabar sudarė situacija, kada ne visi galėjo užduoti klausimus ir aš turiu apriboti pasisakymo laiką vieną minutę, tai vieną, antrą. Aš sustabdysiu klausimus 11.15, kadangi komisarė turės išvykti pusę dvylikos. Taigi, kalbėkite labai tiksliai, glaustai ir pamėginkime išklausyti, kaip galima daugiau klausimų, ponas Radio. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, komisarė. Nebijokite, aš spėsiu per minutę. Turiu labai trumpą klausimą ir atsiprašau, kad jūsų dalyvavimas čia buvo e, kiek piknaudžiaujant galbūt panaudotas e, tokiam klausimam dėl trumpalaikės perspektyvos. E, dėl laisvos priekybos sutarties su Vietnamu. Kokia jūsų nuomonė, kokios pozicijos laikotės dėl e, laisvos rinkos statusų steikimo Vietnamui? Na ir panašus klausimas turbūt būtų taip pat ir Kinijos kontekste. Taigi, ką galvojate apie Vietnamo bei Kinijos pripažinimais laisva rinka. Na kągi, trumpas klausimas, bet bijau, kad atsakymas nebus toks trumpas. Pane sakė. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš nekalbėsiu apie teigiamus aspektus, nes neturime laiko, tačiau žinote, kad mes džiaugiamės kai kuriais e, iš tų e, aspektų. E, pasakysiu, jog labai gaila, kad e, abipusiškumo principas nėra tarp pagrindinių jūsų strategijos e, krypčių. E, Mes visuomet norėjome, kad mūsų prekybos partneriai atvertų savo rinkas. Ponas Zagradil ir pona Moska kalbėjo apie Kinijos rinkos statusą ir aš pritariu jiems šito klausimu. Aš turiu klausimą dėl skyriaus kova su korupcija. Manau, kad jūsų strategijoje tai yra e, puikiai nuostata, tačiau galbūt galėtumėte plačiau pakomentuoti šios nuostatos įgyvendinimą ir kaip šis aspektas bus įtvirtintas prekybos sustarimuose. Pone pirmininkė, tai galiu pasakyti, jog šis dokumentas yra geras pagrindas, geras planas. Ir tai svarbu taip pat ir viešai nuomoniai, ten daug kas yra prižadėta, tačiau žiūrėsime, ar tie pažadai yra e, įgyvendinami. yra aspektų, dėl kurių kyla nerimo. Kaip jūs galite įrodyti, jog TISA, TTIPAS ar sutartis su e, Japonija bus e, teigiamas mums sutartis, todėl kad yra labai mažai poveikio tyrimų. Antras dalykas, mano kolegos pabrėžė e, jau e, tą aspektą, e, tai yra rinkos plėtojimo aspektą, tačiau visiškai neaišku, kaip yra su Kinijos rinkos e, statusu ir Europos darbuotojais ten toliau. Afrikos valstybės, e, manau, kad mes turėtume siekti didesnio aiškumo, kalbėjom jau apie Tunisą, bet apskritai kalbant apie Afriką, Europa bando apsaugoti Afrikos valstybės vystomą bendradarbiavimo kontekste clearly a thread that goes through the. Na, pasitikėjimas e, turbūt yra ta gyja, kuri driekiasi per visą dokumentą ir iš tikrųjų atkurti pasitikėjimą reiks pastangų. Aš manau, kad e, darnaus vystimosi pagarbo žmogaus teisėm, e, sąžininkos prekybos principai yra labai svarbus, juos palaiko visuomenė, bet ko mums reikia iš tikrųjų konkrečių veiksmų, kurie būtų įgyvendinti tai reikštų, kad būtų e, kažkokios tai konkrečios priemonės numatytos stebėti, kaip laikomasi šitų atitinkamų sutarčių skyrių. E, nes iš tikrųjų tai yra nelengva užduotis ir komisijai, ir kitiems e, įvairios e, vietinės organizacijos, kurios galėtų tą darbą atlikti, turi būti palaikomas, nes kol visas šitas mechanizmas veiksmingai nefunkcionuos, labai sunku bus atkurti pasitikėjimą. Kalbant apie praktinius dalykus, jie visai nepaminėti strategijoje. Taigi, kokiu praktiniu priemonių imstės įgyvendinti būtent šitiem principam? Karolina. Ačiū. Gerbima komisarė, du trumpi klausimai. Prieš keletą savaičių jūs pristatė naują investicinių kvotų sistemą, kuri pakeis dabartinę SDS mechanizmą. Taigi norėčiau e, dabar paklausti, kaip komisija e, ketina įgyventi šitą politiką dėl daugiašalio valstybinio teismo. Na, o kitas dalykas, kaip šitą dalyką atspindės prekybos strategija. Pane Kendė, du labai trumpi klausimai. Jūs girdėjote galbūt e, kairiųjų leidinyje The Independent, e, buvo pacituotas jūsų pasakymas, kad aš ne, negavau mandatų iš Europos žmonių. Tai gal tada jūs pakomentuotumėte, iš ko jūs gauti tą mandatą. Kitas dalykas, kas vyksta dėl Indijos, kadangi, kiek aš suprantu, e, mes vis dar viską atidėliojame, taigi ar, ar, ar imamasi kokiu nors priemonių, kad procesai paspartėtų ir kokiu rezultatu galime tikėtis. Mėly kolegos, dėl mandato, tai yra iš tikrųjų populistinis, populistinė kampanija kuri nėra pagrista realiais faktais. Komisarė labai aiškiai pasakė, ką norėjo pasakyti, pakomentavo, ką norėjo pasakyti, kad jos mandatą suteikė taryba, tai yra 28 vyriausybės suteikė įgaliojimus vykdyti prekybos darybas. Ir dabar cituoti jos pasisakymą tam tikrą dalį išimtą iš konteksto, sakyčiau, yra ne visai sąžininga politika. Uh, Aš manau, kad ne jūs, pirmininkė, dėl tvarkos, manau, kad ne, ne jūsų komisarė turėtų į tai atsakyti. Aš esu pirmininkas šito komiteto e, ir mm, nenorėčiau, kad tvarka būtų pažeidinėjama. Dabar ponia Winkler. E, ačiū pirmininkė, e, sveiki atvykę komisarė. Noriu padėkoti už, jums, už jūsų suteiktą informaciją. Turiu nedaug laiko, e, taigi nebežduosiu klausimų, bet turiu du pasiūlymus. Pirmiausia, dėl e, komisijos pirmininko Junkerio modelio, kuris e, rengia ES misijos apžvalgą, galbūt galėtumėte parengti panašią apžvalgą ir priekybos sričiai, ES priekybos politikai, tada nereikėtų tiek daug diskusijų šiame komitete. Na ir e, kai kalbame apie prekybą Europoje, iš tikrųjų mes didžiuojamės tuo, kad e, tuo pačiu šitas mechanizmas padeda plėtoti mūsų vertybės, propaguoti jas. Tačiau aš matau, kad komisarijus užsipuola vis daugiau visokių aktyvistų grupių. Ir aš bijau, kad iš tikrųjų viskas pasibaigs utopinė sistema, o ne realių dalykų. Todėl aš manau, kad pirmiausia, jūs turėtumėte skatinti kurti geranoriškas koalicijas įvairiose lygmenyse, kurios e, būtų pasiryžusios ginti ES prekybos politiką, tada jūs turėtumėte daugiau sąjungininkų, taip pat ir šiame komitete. Dėkuoju, man pirmininkė. E, pirmininkė, aš Komisijos narė sako, jog standartai turi būti visą laiką griežtinami. Tačiau juk negalime sumaišyti geriamo vandens su suriu vandeniu. Kita vertus, žinome, jog jūs neturite užtikrinti atskaitomybės ir mano partijai ši, šis aspektas nepatinka. Pastaruoju metu piliečiai dalyvavo įvairiose protesto akcijose prieš TTIP tūkstančiai, 250 tūkstančių Berlyne. Tad matome, jog pasipriešinimas tai sutarčiai yra pakankamai didelis Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariai už pranešimą. Turiu keturis klausimus jums. Prieš keletą mėnesių jūs pateikėte, jums buvo pateiktas uh, klausimas raštu, jūs atsakėte raštu dėl naujosios prekybos uh, politikos ir lyčių lygybės tame kontekste. Kaip žinome, prekybos politikoje šis aspektas nėra įtvirtintas. E, kalbant apie EPP, ir, atsiprašau, kalbant apie PPO ir PPO sustiprinimą, ar jūs manote, kad e, PPO vaidmuo šiame kontekste turėtų būti stiprinamas? Ir ar galbūt jūs e, galėtumėte pasakyti, ar jūsų nuomonė reikalingas aiškesnis apibrėžimas tų valstybių, kurios e, yra žemų pajamų valstybės, siekiant e, aiškesnės valstybių diferenciacijos. Dėkuoju. Man atrodo, jog šioje strategijoje yra daug naujovių, joje siekiama remtis vertybėmis, taip pat yra daug daugiau regioninės diferenciacijos. Šitie dalykai eina tinkama linkme. Mano klausimas būtų toks. Kaip kalbant apie regioninį diferencijavimą, yra numatoma veikti įvairiuose e, srityse įtvirtinant e, mūsų vertybės. Aišku, reikia užtikrinti nuseklumą ir su e, išorės politika ir su kitomis ES e, politikomis. Tad diferencijuotas veikimas neišvengiamai reiškia ir prekybos priemonių diferencijavimą. Tos priemonės kol kas nėra adaptuotos įvairiams skirtingiams regionams mes e, turėsime užtikrinti tolesnį gyvendinimo tikrinimą, kad būtų išsiaiškinta, kas konkrečiai iš to, ką jūs sakėte, yra gyvendinama, o kas ne. Mas Major. Obermeier. Pone komisijos narė, atsiprašau jūsų, bet e, norėčiau pasakyti štai, ką mes turėtume gražinti Europą į mūsų dėmesio centrą šiame e, kontekste. Teigiamas dalykas yra tai, jog pradama dėrėtis su Taivanu e, lygiavertės partnerystės principų, kaip ir sakytomis valstybėmis. Jūs kalbate apie skaidrumą kaip tai bus konkrečiai įgyvendinama ir ar ar šiame kontekste liks anksčiau galiojusių CETA nu- nuostatų ir ką jūs konkrečiai siūlote, kokias konkrečiai priemonės siūlote, kad būtų veiksmingai kovojama su korupcija. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kalbant apie Kiniją ir Taivaną, jau buvo klausimų iš kolegų pusės, aš nekartosiu tų klausimų, aš tik tai norėčiau paklausti, kaip yra su Koreja. Jūs e, minėjote tam, tikros, tam tikrą naują skyrių, kuris bus pridėtas prie sustarimo su šita valstybė. Ar jūs numatote investicijų apsaugą ir ar numatote naujos kartos sistemą čia, ar bus e, toliau taikoma iki šiol egzistavusi sistema? Jūs taip pat akcentavote skaidrumą, TTIP darybų kontekste, kuomet aš e, kalbuosi su TTIPO priešininkais, tai jie sako, jog jie labai daug ko nežino. Ir informacija čia yra labai svarbi ir atrodo, kad jos nepakanka. Dėkoju. Aš turiu keletą klausimų. Mums e, nebuvo pristatytos teisėkuros priemonė šiame kontekste bus sudaromi specifiniai susitarimai, tačiau jūs nesate numatę kažkokio visą apimančio teisėkuros e, darinio. Aš manau, kad reikėtų numatyti teisėkuros priemonės, kurios e, aiškiai atspindėtų ES e, poziciją. Bet aš lauksiu jūsų komentarų šito klausimu. Toliau žmogaus teisės. E, ir įsipareigojimai stiprinimo žmogaus teisų apsaugos, kaip mes galėtume modernizuoti šios ryties priemonės. Mes esame labai kūrybingi, investicijų srityje galėtume būti tokie pat kūrybingi ir dėl žmogaus teisų neligybės šiaurė pietus. Manau, kad tarptautinė prekyba turėtų atkreipti mūsų dėmesį į tą neligybę, kuri kyla pas mus šioje srityje. Kaip išvengti tų neligybių didėjimo dėl laisvos prekybos. Much, especially... Kągi, labai dėkoju. E, vertinu jūsų strategiją, ypatingai, kad daugelis jūsų kalba būtent apie įgyvendinimą. Ir kyla klausimas, kada galime tikėtis ataskaitos dėl, dėl įgyvendinimo įvairių prekybos sutarimų. E, galbūt pamečių netgi būtų galima gauti kažkokias apžalgas. Dabar žodis Jums, komisarė. Ačiū pirmininkė ir ačiū visiems už komentarus ir klausimus. Na, be abejo, daugiausiai kalbėsiu apie klausimus, nes aš suprantu, kad jūsų darbo tvarkė irgi pilna, tačiau taip pat manau, kad ateitį turėsiu daug galimybių kalbėti su pranešėjai ir e, šešėliniais pranešėjais. Na, pirmiausiai grįšiu prie E, to interviu su ponu Hillary. Tai nepranešėja, tai e, aktyvistė. Mes e, su jais sutikome ir aptarėme daug, su juo tai yra, sustikome ir aptarėme daug dalykų su jūsų sutartimi. Ir be abejo, aš suprantu, kad visoje Europoje vyksta protestai, todėl aš intensyviai keliavau ir stengiausi susitikti su žmonėmis, dalyvauti dialogį ir panašiai. Aš jam paaiškinau, kad uh, įgaliojimas dėl TTIP tai e, buvo suteiktas valstybių narių ir pakeisti tą mandatą galima būtų taip pat atšaukti tik tai valstybių narių e, vyriausybių iniciatyva. E, iš to tas aktyvistas sufabrikavo mano pasisakymo tam tikrą ištrauką ir dabar jie visur yra musuojama. E, e, be abejo, Visi komisarai mandatą galų gale gauna iš žmonių e, ir mes vykdome žmonėms e, palankę politiką. Ir bet kada, kada jūs norite, galite kreiptis į mane, atvykti, mes galime prisėsti prie arbatos ar kavos podelių, aptarti įvairiausius nesutarimus ar galbūt ir sutarimus, jeigu tokiu būtų. Uh, E, galime aptarti esamą padėtį, galime aptarti gyvendinimo priemonių sąrašą, aš visą tai palieku spręsti jums, aš tikrai esu visiškai atvira. Na, o dabar, kai jau šį klausimą tikiuosi kartą ir visiems laikam išsprendėme, norėčiau perėti prie konkrečių klausimų. Taigi, dėl e, prekybos apsaugos ir instrumento. Pone Moskavai klausė. Iš tikrųjų, tai yra įstrigęs dalykas taryboje ir mes ieškome dabar išeities. E, E, prezidentas Junkeris įpareigojo mane e, pasinaudoti visoms galimus prekybos priemonėms instrumentais tam, kad būtų galima rasti sprendimą šiuo klausimu. Ir be abejo, mes turime atsižvelgti į tai, kad taryboje yra tam tikra blokuojanti bals, balsų, na jeigu nedaugumą, tai bent jau blokuojantis balsus kiekis. E, ir toliau turėsime dėrėtis su taryba ir žiūrėti, ar yra kokios galimybių tą blokadą pralaužti. Jeigu ne, tai bent jau informuosiu, kaip tie procesai toliau vyksta. Na, dabar mes komisijoje, komisijos viduje daug svarstome e, e, Kinijos kaip rinkos ekonomikos statusą, be abejo, tą patį būtų galima pasakyti ir apie Vietnamą ir kitas panašias valstybės, e, kurios yra panašioje padėtyje, nors gal grafikai kiek skiriasi, klausimas labai sudėtingas, kaip jūs žinote, ir Mes be abejo turime pasverti labai daug įvairių argumentų prieš spręsdami, kaip judėti į priekį. Kol kas tikrai nesame apsisprendę. Žinau, kad šitie dalykai visus labai domina, kad yra tam tikrų jautrių aspektų. E, ir mes skaitėme šitas nuomonės ir komentarus ir labai atidžiai bandome juos atsižvelgti. Be abejo, gali būti, kad teks keisti metodiką, pavyzdžiui, kaip paskaičiuoti dempingą jeigu tie dalykai bus keičiami, tai tada komisija teks imtis teisėkuros iniciatyvos. Be abejo, mes turime parengti tokį teisėkuros pasiūlymą ir pateikti jį tiek jums, tiek tarybai svarstyti. Taigi tai būtų procesas, o diskusijos dar tebe vyksta. Kol kas jos dar nėra baigtos, kadangi procesas iš tikrųjų sudėtingas, daug generalinių direktoratų, daug komisarų yra įtraukti šitą procesą ir dėl to prekybos strategijoje apie tai kol kas nekalbame. Uh, Pone Maklak e, e, uždavė ir palėtė labai įdomų, bet ir sudėtingą klausimą, kadangi viena vertus iš jūsų iš tarybos mes patiriame tam tikrą spaudimą pradėti dėrėtis dėl kiek galima daugiau laisvos prekybos sutarčių. Kita vertus, reikia, kad jos būtų teisingai suformuluotas, mes turime garantuoti, kad jos išsklaidytų bet kokius nuogastavimus. E, tai nėra tiesiog kažkokios darybos dėl tarifo mes turime tas sutartis gerai parengti ir tai reikalauja laiko, tai reikalauja dėlių išteklių. Mes turime labai gerai visą tai suderinti ir su jumis, ir su valstybėmis narėmis. Tas trunka ilgai ir galbūt erzina, bet iš tikrųjų šiais laikais priekyba yra tiek sudėtinga, kad per porą mėnesių ar porą savaičių sutarties parengti neįmanoma. Jau nebe tie laikai, kaip prieš keliolika ar keliasdešimt metų. Australija ir Naujoji Zelandija bus iš tikrųjų dvi atskiros dėrybos Kaip bus parinktos komandos, dabar man sunku pasakyti, nes mums irgi labai trūksta išteklių. Mūsų prekybos generalinėme direktorite mano žmonės dirba labai intensyviai, vos ne dieną naktį. Galima būtų gal ieškoti papildomų darbuotojų, bet yra ir biudžeto realijos dėl Malazijos ir kitų valstybių ASEAN regione. Mes buvome sutikę su ASEAN regionų nariais ir siekis būtų pasirašyti regioninę sutartį tarp ES ir ASEAN. Na, o kol to padaryti neįmanoma, mes e, kūrėme tam tikras pakopėlės, tokias, sakykime, pasirašinėjame atskiras sutartis su įvairiom šalim. Ir galbūt kitų metų pradžioje mes e, galėsime parengti apibendrinamą apžvalgą, kokiam lygyje, kokios darybos, kokia valstybė yra tame regione. E, Ta pati būtų galima pasakyti ir dėl Mercosur. Aš anksčiau šį pavasarį sutikau su ministrais, netrukus mes pamėginsime apibendrinti vykstančius darybų procesus ir tikiuosi, kad iki, pabaig iki metų pabaigos jūs tą apžalgą matysite. Taigi vyksta intensyvios darybos, intensyvus kontaktai, bet kol kas dar dėl pačių starčių darybos neprasidėjo. Dėl Indijos tą patį galėčiau pasakyti ponu Campbell. E, mes tikimės, kad šį rudenį dėrybininkai e, galėtų susitikti, tačiau Indija nesneatšaukė tą susitikimo datą ir dabar nežinome iš tikrųjų, kaip toliau viskas judės, mes esame pasirengę ir labai tikiuosi, kad galėsime tai padaryti ir galbūt išsklaidyti tam tikrus nesupratimus, dėl kurių procesas buvo užblokuotas, tačiau kol kas neturiu jums gerų naujienų. Toliau ne vienas iš jūsų užsiminė apie darnų vystimąsi žmogaus teisės ir e, viso to sąsąją su priekyba. Kiekvienoje, kiekviename skyriuje šitos sutartise mes kalbėsime apie vaikų išnaudojimą, apie priverstinį darbą, apie socialinės e, atsakomybę ir panašiai. Iš tikrųjų, amerikiečiams mes netrukus ketiname pateikti labai ambicingą teksto projektą, atskirą skyrių, E, sutartyje. E, be abejo, šitos klausimus reikia kelti su visais partneriais. Ir mes tik parengėme gairias, kaip e, žmogaus teisų nuostatos turėtų būti integruojamos į laisvos prekybos sutartis. Mes labai artimai stebime procesą, tačiau kai kurios dalykus taip pat reikia svarstyti globaliu mastu. Tai yra PPO G20 ir taip toliau, taip toliau. E, ir ponė Keller ir kiti kėlė šį klausimą. Iš tikrųjų labai svarbu, kad tas daugia šalis lygmuo vėl pradėtų veikti. Kadangi PPO iš tikrųjų nėra labai veiksmingas mechanizmas, nors mes labai to tikėjomės. Labai svarbu, kad E, dabartinės sutartis e, nesikirstų su PPO principais, tačiau taip pat labai svarbu, kad e, daugelis dvišalių sutarčių galėtų būti perkeltos į daugia šalę bendradarbiavimo lygį. Pavyzdžiui, taip ir kai kurios kitos sutartis turėtų būti atviros prisijungti kitoms valstybėms. Aš žinau, kad Turkija norėtų, pavyzdžiui, rodant tikrą interesą prisijungti prie taip sutarties ir Mm, taip pat mes tikimės, kad e, po Dohos galbūt tam tikrų elementų atsiras ir PPO e, e, veiklos struktūroje. Na, dėl Vietnamo iš esmės tas pats procesas, apie kurį aš jau užsiminiau, kaip ir mm, dėl Kinijos, kalbėdami dėl Kinijos, daug kas užsiminė apie svarbę problemą susijusiu su asimetriškumu Vakar mes pradėjome darybas su Tunisu, mūsų komandos susitiko pirmadienį pirmą kartą. Tos darybos yra visiškai asimetriškos. Mes e, norime, kad Tunisas at, atvertų daug daugiau, negu kad mes atverėme. Ir čia kalba sukasi apie kai kuriuos e, jautrius e, sektorius taip pat, kurie bus apsaugoti Tunise, tai yra žemės ūkis ir paslaugos. E, bet apskritai dėrybos yra labai asimetriškos. Ir e, šiuose dėrybose vystoma bendradarbiavimo aspektas yra labai e, stiprus. Aš dirbu su kolegomis I know that they have not been functioning optimal. Vidaus patarėjų grupės, apie kurias susiminėte. E, mes tik prieš keltą dienų turėjome sutikimą e, ir svarstėme, kaip galima būtų jų darbą suderinti su išorės e, reikalų tarnybos pastangomis, kadangi jie iš tikrųjų daro puikų darbą, bet kartais irgi yra perkrauti. Taigi labai svarbu juos toliau palankyti, tam, kad galėtumėm pasikliauti sėkmingais jų darbo rezultatais dėl investicijų rūmų. Mes sąsajus su TIP pasiūlėme įsteigti naujus investicijų rūmus Ir dabar baigiam renkti pasiūlymą, surinkame pasiūlymus iš jūsų ir iš tarybos ir po to tikimės, kad iš tikrųjų tai taip būtų puikus e, e, išeities taškas. Puikiai. Ir vėliau galbūt šitas modelis jau bus įtrauktas į visas kitas darybas ir su Japonija, ir su Vietnamu ir panašiai. Tuo pačiu mes stengiamės sukurti daugia šalius, tarptautinius tokio pabučio rūmus. Reikia be abejo surinkti daug daugiau informacijos, mes taip pat gilinamės į akademinius patarimus, į akademikų nuomonės, e, mokslinę informaciją. E, renkame tam, kad galėtumėm e, aiškiau įsivaizduoti, kaip būtų galima suformuoti pasiūlymą ir be abejo tai yra ilgalaikis procesas ir galėsiu ir su jumis kad nors ateityje šitos dalykus toliau aptarinėti, dabar tiesiog laikas mums to neleidžia. Kalbant apie lyčių politiką, iš tikrųjų E, pažiūrėjau, GSP e, plus sutartyje yra paminėtos 27 tarptautinės konvencijos, tarp jų ir konvencija dėl nediskriminacijos lyčių pagrindų. E, taigi šitą mes darome, aš suprantu, kad galima padaryti ir daugiau, tačiau tam tikrų žingsnių yra padaryta. Kalbant apie vidinius sunkumus arba vidinius um, neligybės atvejus, uh, E, manau, kad e, šitie aspektai irgi truputėlį buvo paliesti. Mes taip pat e, nagrinėjame ir globalizacijos fondo galimą modernizavimą dėl korupcijos. Kol kas nesame iki galo parengę savo pozicijos. Mes manome, kad taip, priekybos sutartyse iš tikrųjų būtų gera proga e, užsiminti ir kalti tam tikras nuostatas dėl e, kovos su korupcija, nes E, tai be abejo puikiai proga, korupcija dažnai susijusi su prekybiniais dalykais, tačiau e, kol kas dar neturime gatavų receptų ir bandome kaip tik tai dabar juos rasti. Na ir galų galę dėl įgyvendimo, be abejo, mintis yra puikiai, kadangi turime be abejo pasitikrinti, kiek esame pasitomėję vieno ar kito e, sutarimų rengimo srityje. Neturiu daugiau minčių dėl teisėkuros. E, pasiūlymą, tačiau manau, kad e, bent jau taip neformaliai atsiskaityti reguliariais intervalais mes tikrai galėsime tiek jums, tiek ir kitoms institucijoms. Pone Saifi, dėl abipusiškumo principo. Tas principas yra 3-4 kartus minimas strategijoje ir E, jisai susijęs su mūsų siekiu subalansuoti rinkas. ES yra labai atvira ir tai yra geras dalykas komisijos nuomonė, tačiau mes turime siekti pusiausvėros, kad ir kiti partneriai galėtų atsiverti taip pat. Todėl tas abipusiškumo principas yra minimas strategijoje ir ne vienoje vietoje. Covered... Ne, ponia pirmininkė, aš manau, kad man pavyko apžvelgti sureaguoti į daugumą klausimų. Daug klausimų iš tikrųjų buvo apie skaidrumą, apie tolesnį darbą. Aš visą tai gerai pasižymėjau ir tikiuosi, kad ateityje tikrai rasime momentų apie tai pakalbėti. Ir be abejo, bet kada galite kreiptis į mane. Ačiū, komisarė, iš tikrųjų tai yra pirmoji diskusija dėl naujosios priekybinės strategijos. Jinai daug žadanti daug žadantis naujas požiūris, naujas metodas ir aš tikiuosi, kad mes palaikysime ryšius šiuo klausimu Tikiuosi, kad e, mes e, pateiksime irgi savų tam tikrų atsakymų per e, mūsų parengtą pranešimą. O dabar linkiu visokio pasiekmės. Ir ačiū. Okay, now we are going on. Uh, perhaps... Kągi, tęskime darbą. Ir dar viena pastabėlė dėl e, priekybos strategijos. Turiu pasakyti, kad iki kitų metų vidurio yra sudėliota darbo tvarkė ir tikrai dar liko nemažai laiko diskusijoms, komentarams išsakyti, tad pasinaudosiu pono Vinklerio pasiūlymu. E, surenkti specialias diskusijas, kuriuose dalyvautų visos interesuotos šalis ir ten būtų kalbama apie prekybos politiką. Na ir dabar septintasis darbo tvarkės punktas. Na ir jeigu turite kažkokių kitų reikalų nesusijusių su mūsų darbo tvarkė, prašyčiau tyliai išeiti iš salės arba užimti vietas ir tęsti darbą. Tad septintasis darbo tvarkės punktas. Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita suteiksiu žodį e, pranešėjų ponui Adamui Zinfeldui, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos komisija įvertino padėtį susidarusėjas konkurencijos rytyje 14 metais. Rezimuodamas aš galiu pasakyti, jog vidaus skaitmeninė rinka yra ypač akcentuojama čia Tai yra prioritetinės rytis ir tai yra aišku, todėl kad e, šis rytis kinta labai greitai ir čia reikia kitokio reglamentavimo negu realioje rinkoje. Kita e, sritis, kuri čia pagrindžiama, yra energetikos sektorius, energetikos rinka, taip pat skaidrus e, ir sąžiningas finansų sektorius, taip pat ten kalbama apie Europos pramonės konkurencingumą ir e, mūsų komitetą labai dominantis mūsų kultūros skatinimas, ne tik tai Europoje, bet ir visame pasaulyje, pastaroji tema yra vertinimo 21 ir 2 puslapėse išdėstyta. E, Aš, kaip nors referentas, pabrėžiau privačių investicijų svarbą, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės aspektą ir e, konkurencing... privatizavimo aspektą konkurencingoje rinkoje. Taip pat mono... monopolių aspektą bei dominuojančios padėties e, vengimą. Taip pat skiriu e, vietos tarptautiniams e, sutartims ir konkurencijos taisyklėms tarptautiniu mastu, pavyzdžiui, būtinybė atsižvelgti į mažas ir vidutinės įmonės tarptautiniu mastu. Taip pat siūlau skatinti sąžininga konkurencija. Manau, kad globalizacijos sąlygomis šis aspektas yra ypač aktualus. Taip pat prie to galima pridurti ir prieigą prie energijos. Tai yra viena iš iš ankstinių sąžiningos konkurencijos sąlygų pasaulinėje rinkoje. Tavo nuomonėje mes taip pat pabrėžiame tarptautinių organizacijų, tokių kaip EBPO vaidmenį konkurencijos sektoriuje. Apibendrinamas galiu pasakyti, jog mm, mano nuomonė, nuomonė yra mm, tinkamai parengtas dokumentas, bet e, manau, kad mes galėtume būti aktyvesni gindami e, sąžiningą konkurenciją, nes tai labai svarbu geresnei ekonomikos būklei. Dėkuoju. Dabar e, šešėliniai pranešėjai. Karolina. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti nuomonės referentui už atliktą darbą. Socialdemokratų frakcija pritarė kai kuriems aspektams, tokiems kaip e, tarptautinių rinkų atverimo reikalavimui bei reikalavimui, kad tarp, mūsų tarptautiniai partneriai turi būti saistomi tam tik, privalomų, privalomai saistomi tam tikrų socialinių standartų. Toliau e, konkurencijos taisyklės PPO kontekste, ar mes galėsime įtvirtinti jas artimoje ateityje. E, neaišku, reikia susitarimo PPO lygių. Mums ypač svarbus aspektas yra taip pat mažų ir vidutinių įmonių e, remimas. Mažos ir vidutinės įmonės turi būti remiamos, kad galėtų dalyvauti pasaulinėje rinkoje ir kurti darbo vietas ir prisidėti prie ekonomikos augimo. Mes e, pasiūlėme kai kurių pakeitimų dėl e, skaitmeninių tinklų ir infrastruktūrų bei jų vaidmens, skatinant sąžininką konkurenciją. Nepamirškime, jog didesnė konkurencija reiškia žemesnės kainas vartotojams, tai ypač svarbu telekomunikacijų sektoriuje. Pranešėjas kalba taip pat apie energetikos sektorių. Bet ar čia yra atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti prieigą prie energijos užprintiną kainą. Ir siekiant išvengti konkurencijos iškraipimų, mes norime užtikrinti, kad uh, paslaugos, viešos e, paslaugos būtų apsaugomas. Taip pat e, šiame kontekste reikėtų atsižvelgti į didelius prekybos tinklus, kadangi dažnai didelis šio sektoriaus įmonės iškraipo konkurenciją. Čia galima paminėti bananų E, pavyzdį, todėl kad šiame sektoriuje iš tikrųjų yra kainų diktatas. Tikiuosi, kad e, ir toliau bus e, puikus bendradarbiavimas ir kad mums pasieks, pavyks pasiekti puikų kompromisą. Ponas Lumis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū labai Konkurencija ir lygių sąlygų sudarimas yra labai svarbus elementai ne tik ES, bet ir pasauliniu mastu. Ir noriu pasidžiaugti tuo, kad Europos parlamentas skiria dėmesio tiems klausimams ir taip pat tai metinė ataskaitai dėl konkurencijos politikos. Na ir kalbant apie tą pasaulinį mastą, man atrodo, kad mes turime skatinti e, konkurencinę kultūrą, sukurti lygias sąlygas visiems rinkos dalyviams. Ir tai yra svarbus tikslai mums visiems ir mūsų AKR frakcijai. E, Tai ten aktualūs klausimai mums, tad norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir didžiąją dalimi pritarėme, mm, didžiąją dalimi pritarėme tiems pasiūlymams, kurie buvo pateikti, tačiau norėtume dar tris papildomus elementus matyti įtrauktus. Kalbant apie penktąją dalį, ten yra kalbama apie perėjimą prie daugišalių sustarimų siekiant konkurencijos politikos stiprinimo, manau, kad būtų naudinga papildomoje dalyje reikėtų pakalbėti ir apie e, bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiamis šalimis ir taip pat e, konkurencijos e, taisyklių įgyvendinimą. Pavyzdžiui, bendradarbiavimo sustarimas su, su Šveicarija yra įtin aktualus, jis buvo sudarytas 13 metais ir Tai yra labai svarbu, kalbant apie keitimas informaciją tarp e, konkurencijos klausimų sprendžiančių institucijų. Dabar šeštasis elementas. Ten yra kalbama apie EBPO iniciatyvas ir man atrodo, kad Europos komisija ir konkurencijos e, institucijos įvairiose valstybėse narėse taip pat turėtų būti skatinamos aktyviau dalyvauti m, mm, tose tarptautiniuose e, konkurencingumo tinkluose, pavyzdžiui, ICM Tad norėtume, kad tai būtų įtraukta į tekstą. Na, o trečiasis klausimas yra e, susijęs su besivystančiomis šalimis ir jų pastangomis plėtoti sąžiningą konkurenciją. Tad kodėl nebūtų galima taip pat paminėti ir techninio bendradarbiavimo su e, kylančių besivystančių ekonomikų e, šalių vyriausybėmis. Tad be abejo teiksime nemažai pasiūlymų dėl pakeitimų. Ačiū Ačiū. Matau, kad žodžio daugiau niekas neprašo, tad suteiksiu žodį komisijos atstovui. Pasisakys e, panėtėja Branč. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija džiaugiasi pranešėjo parengtų pranešimo projektų. Ten kalbama apie svarbius aspektus susijusius su tarptautinė prekyba ir konkurencija. Ir itin įdomu buvo išklausyti jūsų visų nuomonę šiais klausimais. Be abejo, išvelgsime į šiandieną išsakytus komentarus ir taip pat lauksime ir tolesnių diskusijų dėl pasiūlytų pakeitimų. Ir nebejotinai bendradarbiausime su komitetu šiais klausimais ir ateityje. Na ir keletas elementų, kuriuos norėtume paminėti. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad mes itin aktyviai veikiame tarptautinėse formuose tiek ir kalbant apie dvišalius susitarimus, tiek ir apie e, tuos daugiašalius forumus. Ir Tarptautinis konkurencijos tinklas apjungia e, tiesiog dešimtis skirtingų jurisdikcijų, konkurencijos tarnybų ir tikrai tai padeda gerinti bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad konkurencijos direktoratas palaiko ir remia kaimininę šalis Ukrainą, Moldovą, e, taip pat besivystančias ekonomikos šalis. E, apie tai yra kalbama septintojoje dokumento dalyje. Dar vienas dalykas. E, pripažįstama, kad subsidijos gali tapti e, didžiulę e, kliūtimi priekybai ir konkurencijai, tad buvo ES mastu įsteigta valstybės paramos kontrolės sistema. Tai taip pat yra susiję ir su vykstančiomis TTIP dėrybomis. Ačiū. Dėkuoju, o dabar šodis pranešėjų, prašau. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už visus išsakytus komentarus. Taip pat ir už teigiamą požiūrį, bei už pažadus pateikti pakeitimų. Manau, kad pakeitimai e, nekels mums problemų ir tikiuosi, kad e, galėsime laiku parengti kompromisinius e, pakeitimus. Dėkuoju. E, pakeitimų pateikimo terminas yra spalio 21 diena 12 val. Nuomonė bus e, patvirtinta lapkričio 19 dieną. Dabar 8 darbo tvarkės punktas. TISA. Rekomendacijos Europos komisija darybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo. Priminsiu, kad čia kalba sukasi apie rezoliucijos parengimą, kur e, bus taip pat e, patarimų ateičiai. Pone Redinga. E, Ačiū labai, ponė pirmininkė, norėčiau pradėti nuo techninio pobūdžio informacijos. Darbinis dokumentas parengtas rugsėjo mėnesį yra patiktas jums, įtrauktas į dokumentų rinkinį ir nors tai yra gana senas dokumentas, ir pranešimo projektas buvo išplatintas tik dabar. E, prieš tai be abejo jis buvo pateiktas šešėliniams pranešėjams, taip pat jį galima rasti ir internete. Jis ten buvo patalpintas pirmadienį. Tad e, tas dokumentas, kuris, kaip minėjau, yra pateiktas jums ir kurį turite šiandieną, yra senas rugsėjo mėnesio dokumentas. Na ir turiu pasakyti, kad e, politikos skyrius atliko labai išsame atidžią analizę Ir manau, kad tai bus taip pat įdomi informacija, su kuria turėtumėte susipaž susipažinti. Be abejo, ES piliečiai tikisi pilnai e, užtikrinamo skaidrumo, būtent todėl šiame parlamente TIZA, tai yra prikybos paslaugomis susitarimas, norime, kad taptų tam tikrų modelių, pavyzdžių, kuris padėtų atstatyti piliečių pasitikėjimą ir Mes stebėjome kiekvieną dėrybų fazę nuo pat rinkimų 14 metais. Gavome visus su vykstančiomis dėrybomis susijusius dokumentus. Vyko šeši stebėsenos grupės susitikimai per vienerius metus. Ir mes taip pat užmėsgėme aktyves diskusijas ir institucijų, institucijų viduje ir už jų ribų, taip pat ir su pilietinės visuomenės atstovais bendravome. Ir E, tai padeda susidaryti geresnį įspūdį apie tai, ko mes norime ir apie tai, kas mums nėra priimtina. Ir sakydama mes, aš turiu menyje inta komiteto narius ir e, devynis e, nuomonę teikiančius komitetus. Tad tokia veikla yra vykdoma, ji ir toliau bus tęsiama. Ir norėčiau aiškiai išsakyti E, mūsų poziciją. Mes pritarėme tizai, tačiau yra tam tikrų, tam tikrų abejonių. Mes nenorime, kad būtų sumažinami e, nacionaliniai reglamentai bei reglamentavimo mastas. Lab, taip pat pritarėme tam, kad kliūtis ES viduje tai tikrai yra didžiulės, tačiau reikia užtikrinti, kad būtų sudaryti ir tam tikri saugikliai reikalingi mūsų piliečiams ES. Ir taip, tiesa yra labai svarbus elementas, juk paslaugos dabar egzistuoja visur, žemės ūkyje, prekyboje, tiesiog supamus. Tai sudaro 3 ketvirčius mūsų BVP ir 2 ketvirčius e, darbo vietų. Tad labai svarbus yra tas atvirumas, skaidrumas, siekiant tolesnio augimo šiame sektoriuje. Ir Kalbant apie vykstančias dėrybas, tai neturėtų susilpninti mūsų politinių, kultūrinių, socialinių modelių, e, kuri, kuriais iš tikrųjų didžiuojamės pasauliniu mastu. Mes taip pat pritarėme tarp valstybiniam duomenų srautui, tačiau manome, kad reikėtų užtikrinti taip pat ir teisę į privatumą. Mes pritarėme tam, kad e, aukšto lygio specialistai turėtų turėti galimybę dirbti kitose šalise, tačiau e, kon, tai reikėtų numatyti konkrečias sąlygas ir konkrečius laikotarpius, kurie turėtų būti nurodyti vietiniuose nacionaliniuose teisės aktuose. Mes taip pat pritarėme ambicingų, tačiau tuo pat ir subalansuotam susitarimui ir manau, kad kalbant apie tizą, tai sudarytų galimybę e, pasinaudoti globalizaciją savo tikslais, pasinaudoti ir tuo abipusiškumo principu ir užtikrinti, e, kad E, mūsų teisė e, viską tinkamai reglamentuoti būtų išsaugota ir kad mūsų pamatinės teisės taip pat būtų tinkamai saugomos ir užtikrinamos. Na ir siekiant tai kuo aiškiau pabrėžti, e, Taip, minėjau keletą tų svarbių elementų, tų mėlynųjų linijų, kuriems mes pritarėme, tačiau yra ir keletas raudonųjų linijų, kurių be abejo nenorime peržengti. Uh, ir nenorime, kad tai būtų aptariama dėrybose. Visų pirma, e, vartotojų teisių susilpnimas. Ne, norime, kad būtų priešingai, kad jos būtų sustiprintos. Dabar tarp valstybinis ryšys roamingas, taip pat abipusiškumo principas, geresnė prieiga prie ta, užsienio rinkų. Uh, kalbant apie mm, finansinių telekomų ir kitų paslaugų pirkimą. Taip pat reikia užtikrinti, kad naudą gautų ir mažas bei vidutinės įmonės. Ir kad būtų internetu teikiama informacija apie priekybą. Ir komisaras taip pat pažadėjo, jog bus įgyvendinami šie elementai, tačiau Kalbant apie tizą susitarimą, reikia užtikrinti, kad tie tarptautiniai standartai, kuriuos mes taikome, būtų taikomi ir mūsų partnerių už ES ribų. Bazelio susitarimas FSB, ICAO Ir kalbant apie tą daugia šališkumą, reikia kalbėti ir apie Kiniją, ar norime, kad Kinija įsitrauktų, ar norime kitų kylančių ekonomikų. Galbūt būtų galima kažkokį tai stebėtojo statusą sukurti. Jeigu visi procesai nebus tokie spartus, e, kaip mes norėtume, nuoseklumas, geresnė valdysena, daug, tikrai daug elementų yra, kurių nenorėčiau dabar kartoti, nes per daug išteščiau savo pristatymą, tačiau Kaip jau minėjau, esame nubrėžę gana aiškės ir iškės linijas dėl to, ko mes nenorime. Ir manau, kad mūsų teisė e, viską reglamentuoti turi būti išlaikyta. Taip pat mūsų e, viešusios paslaugos neturi būti įtrauktos į šį sustarimą. Sveikatos apsauga, socialinės, švietimo paslaugos, socialinės priežiūros sistemos. Mums reikia aiškių, konkrečių standartų šioje srityje ir reikia juos išsaugoti. Taip pat audiovizualinė žiniasklaida e, turėtų būti neįtraukta į susitarimą ir taip pat e, leidyba. Neretai šis elementas yra pamirštamas. Komisaras kalbėjo apie duomenų privatumą. Ir tai yra aiški raudona linija, kurios be abejo nenorime peržengti, nes mūsų pamatinės teisės tikrai nėra dėrybų klausimas. Tad tikrai daug kitų elementų yra, tačiau, brangus kolegos, mums reikėtų ne, nemaišyti tų tokių e, tarsi gynybinių e, interesų, nepamiršti be abejo savo savo svarbių e, raudonų linijų, kurių nenorime peržengti, tačiau be abejo reikia iškoti to balanso, kad būtų sudarytas tinkamas prekybos paslaugomis sustarimas, reikia atsižvelgti į bendrą kontekstą ir jeigu pavyktų tai padaryti, manau, kad ES įgyvenintų savo tikslą, kad mes būtume ir pakankamai apsaugoti ir būtume labiau konkurencingi ir rastume tokį gerą balansą tarp rinkos atvėrimo E, ir tų rinkų, kurios dabar yra uždaros atverimo, tačiau taip pat apsaugo, apsisaugotume, pakankamai apsisaugotume nuo išorinės konkurencijos bei įtakos viešosiams paslaugoms. Na ir manau, kad būtent iš šio kampo reikėtų žvelgti į šias dėrybas ir nežiūrėti į, į tai vien tik viską piešiant juodomis ir baltomis spalvomis, tačiau reikia tiesiog nutraukti tą paslapties šydą, įvertinti realią situaciją, mūsų prioritetus ir man atrodo, kad būtent čia parlamentas gali turėti realią pridėtinę vertę. Ir kolegos taip pat noriu pasakyti, kad e, bendradarbiavimas šešėlinių pranešėjų susitikimuose vyksta tikrai pozityvę natą. Aš net nebejoju, kad galime užtikrinti, kad tas pozityvus požiūris duotų apčiopiamų rezultatų. Ačiū. Excellent, Madam Reding. And I now give the floor to the shadow rapporteurs first. Kągi dabar pirmiausia suteiksiu žodį šešėlinę pačią. Paimkit dalį. Kągi, kaip jau sakiau, šitie dalykai labai svarbus mūsų ekonomikai, mūsų žimtumui, mūsų darbo vietoms ir be abejo ir mano valstybė nari tai aktualu. Todėl reglamentavimas ir standartų taikymas paslaugų sektoriuje yra labai svarbus dalykai, kad e, būtų kariamas kokybiškos viet, darbo vietos tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje. Na, aš noriu pasakyti, kad mes socialistų grupėje vertiname pranešimą, kad e, e, pranešimo tekstą, kad pranešė iš tikrųjų yra pasirengusi integruoti įvairių politinių frakcijų nuomonės ir mes be abejo konstruktyviai pasitengsime prisidėti apie šito bendro tikslo. Dar reikėtų iš pat pradžių pasakyti, kad mes norėtumėm, kad būtų peržiūrėtas e, daugio šališkumo principas. Tai nėra pats geriausias pasirinkimas ir šioje sutartyje tikrai neturėtų e, būti jokių nuostatų, kurios nebūtų suderinamos su kokiais nors kitais daugia šaliai susitarimais ateityje. E, tokia būtų mūsų pozicija dėl teiza. E, Ir e, džiaugiuosi, kad e, mes jau remiamės tam tikrais kompromisais, kurių buvo pasiekta, e, kai buvo rengiama rezoliucija dėl TTIP. Pavyzdžiui, teisė domenų privatumą, viešųjų paslaugų apsauga, nu, konkurencijos ir panašiai. Aš tikiuosi, kad šios sutarties atveju mes sparčiai pasieksime pažangos jau aptartais klausimais, kadangi dar laukia sunkios diskusijos kitose srityse. Na ir ko gero, nieko nestebina, kad kalbam apie viešasias paslaugas, tai mes raginsime, kaip na, bent jau ponia e, Reding prašė, kad šitas sritis iš jūs būtų išimta iš darybų. Ir mes taip pat, na, gal to mes nereikalausime, bet uh, prašysime, kad būtų pateikiamas pozityvus sąrašas ir kad būtų apžvelgiamas tam tikros viešosios e, paslaugos, kad būtų apsaugotos nuo grinai rinkos konkurencijos. Na ir norint pasiekti maksimalaus rezultato, mes turime be abejo e, išklausyti įvairiausių e, pasisakymų ir e, pateikti aiškias gairias komisijos darybininkams. Ypatingai kalbame apie darbo jėgos mobilumą. Be abejo, labai svarbu, kad komisija suprastų mūsų tikslus ir nesidangstytų kažkokiamis bendro pobūdžio abstrakčiomis frazėmis. Labai svarbu, kad būtų konkrečios nuostatos. Kalbant apie mobilumą, labai aiškiai turi būti numatyti konkretų saugikliai, kurie užtikrintų darbo standartų ir darbo teisų apsaugą. E, todėl siūlyčiau taip pat prie to pridurti kažkokią tai bendrą horizontalę socialinę nuostatą, kuri būtų būdinga. Na ir pavyzdžiui, kad e, kai kalbama apie tam tikrus e, galimčius atvykti darbuotojų tipus ar kategorijos, kad jie būtų taip pat labai aiškiai e, paminėti. Taip pat labai svarbu, kad būtų surinktos geros diskusijos, kaip darybų procese kuo geriau visą tai įtvirtinti ir aš ketinu pateikti pakeitimų, kurių prisidėtų prie diskusijų. Aš manau, kad mes turėtume daug ryštingiau, daug drąsiau reikalauti, kad e, nuostatos susijusios su vidaus e, reglamentavimo nesiektų toliau negu GATS nuostatos. Na ir apibendrindama, kad neužtrukčiau per ilgai, noriu pasakyti, kad šitą reikėtų pasakyti dėl skaidrumo. Ir turbūt visada reikia kalbėti nuo pozityvių, pradėti nuo pozityvių dalykų, taigi mes pripažįstame, kad šios sudėties komisija iš tikrųjų žengia keletą žingsnių link skaidrumo kad e, buvo padaryta daugiau negu ankstesnėje kadencijoje, siekiant atkurti visuomenės pasitikėjimą prekybos procesais. Tačiau dar daug daugiau reikia padaryti ir mes tikrai neturime atsiprašinėti savo pranešime. Mes turime raginti, kad visi šitie dirbiniai procesai būtų skaitrus ir kad e, visai manoma informacija, kurią galima skelbti, būtų paskelbta viešai. nes iš tikrųjų labai svarbu, kad e, sutartis, kurios e, vėliau gali veikti ir PPO kontekste, iš tikrųjų būtų parengtos gerai ir pasirašytos taip, kad vėliau netektų gailėtis. Ir be abejo, dar turime prisiminti vieną dalyką, kad e, mes čia nebalsuosime dėl to, ar patvirtinti, ar atmesti tyzą sutartį. Dabar tai turi būti tik tai politinis signalas darybininkams. Jeigu mes to politinio signalo nepasiūsime, tai tada negalėsime vėliau skūstis dėl darybų rezultato. Visiškai teisingai. Pone Lali. Aš e, taip pat norėjau padėkoti už e, tai, kad buvo pristatyta E, visi procesai sutiksta sutarties rengimu ir iš tikrųjų mūsų balsas taip pat turi būti girdimas ir jisai bus girdimas. Aš noriu padėkoti pranešėjai už parengtą projektą. Na ir turiu pasakyti, kad mane iš tikrųjų džiugina tai, ką matau. Aš manau, kad pranešėja labai subalansuotai e, pasisakė vieną vertus už išsame teisę sutartį, kitą vertus e, už tai, kad būtų apsaugoti vartotojų interesai Ir panašu, kad e, šitas pranešimas iš tikrųjų bus primtinas daugumai politinių partijų visame politinės veiklos spektre. Na ir be kita ko, aš noriu pasidalinti keliais pradinės pastebėjimais. Iš tikrųjų, pranešėja daug padarė, kad e, mūsų nagastami dėl teisės sutarties būtų čia įtraukti ir atspindėti ir panašu, kad taip ir yra. Na ir konkrečiai, pavyzdžiui, būtų e, teisė reglamentuoti, jeigu tai tinka viešuosius interesus. Labai svarbu, kad vyriausybės be abejo turi teisę e, reguliuoti įvairius procesus, e, taip kad tai atitiktų visuomis interesą. Tačiau e, sutartie tas irgi turbūt aiškiai pabrėžta. Ir labai svarbu, kad e, Taip, nesutartis taip pat būtų sudarytos taip, jog šalis negalėtų bet kurio momentu panaikinti savo prisimtų įsipareigojimų. E, tą turime didžiai sekti. Na, o šiaip, kolegos, norėčiau taip pat pakviesti jūs e, pagalvoti apie tam tikras kultūrinės išlygas. E, tai taip, e, rezoliucijos rengimo metu tai iškilo ir čia taip pat turėtumėm galvoti apie tam tikrą išlygą dėl kultūrinių vertybių, kad būtų galima apsaugoti europinės kultūrinės vertybės, ypatingai filmus ir muziką. Tačiau E, manau, kad reikėtų labai sukonkretinti, ką mes turime minį, sakydami kultūra ir turbūt turėtumėm nepagailėti, skirti laiko ar pastangų, tam, kad labai aiškiai suprasmėm, kaip tai gali būti interpretuojama ir nuo to priklausys turbūt, kaip galėtumėm dėrėtis šito klausimo. Aš esu tikinusi, kad komisija jau dabar kreipėsi į kultūros komitetą ir pasidalinant informaciją. Taip pat norėčiau palaikyti pranešėjų pasirinktą e, metodą dėl trečių šalių e, atitikties ES socialiniams e, ir darbo reikalavimams. Tai iš tikrųjų labai e, svarbus dalykas ir pavyzdžiui, e, mes tikrai nepritartumėm E, Turkijos patikto pasiūlymo, kad reikėtų švelniau, e, švelninti sąlygas dėl darbo jėgos judėjimo iš tam tikrų trečių šalių. Ir e, aš manau, kad mes galime be abejo sudaryti ir tokį sutarimą, tačiau kalbėtum, turėtumėm tik tai apie labai griežtas kategorijas, tai yra aukštos kvalifikacijos ir tik tai laikino pobūdžio persikelimą. Ačiū toliau, panas Takula. GUE šešėlinio panašio taip pat nėra, nematau. Pantakula. Aha, už, užsisvajojote truputėlį. Na taip, taip, atsitinka kartais. Aš buvau išbėgęs kavos išgerti. Ar teisą svarstome? Taip, tada tikrai grįžau laiku ir vietoj. Grįžtame prie ponas Reining pranešimo. E, dėl. Na, e, norėčiau apžvelgti visus svarbiausius punktus dokumento, kuris jau buvo paskelbtas. E, na, paslaugų apimtis tarp ES ir jos ekonominių partnerių iš tikrųjų ateityje tik tai didės, joms keičiamasi bus dar intensyviau ir be abejo Tai tinka ES interesus, todėl mes turime pasinaudoti šitais darybų procesais, e, stengdamėsi ir kitose rinkose sukurti abipusiškumą. Labai svarbu, kad komisija prioritetą e, teikia paslaugoms ir savo naujoje prekybos strategijoje. Liberalams e, skaitminė prekyba ir elektroninė komercija yra labai svarbus aspektai, taip pat kaip ir viešųjų pirkimų rinkų atsiverimas trečiosios šalise. Paslaugų teikimo iniciatyvos e, ir galimas e, aukštos kvalifikacijos specialistų judėjimas e, taip pat yra patrauklus ir tinka ES interesus, tačiau teisingai buvo pastebėta, kad labai svarbu būtų vis dėlto įsiaiškinti, apie ką mes kalbame konkrečiai, kas patenka, kas nepatenka į šitą pasiūlymą sritį. Toliau nuskambė keletas pasiūlymų, kad viešosios paslaugos ir audiovizualinės paslaugos galėtų būti, joms galėtų būti taikomas išlygos. Na, sakyčiau, darybos vyksta sklandžiai, pernelik daug viešų diskusijų nekilo, komisija iš tikrųjų dalinosi tekstai su parlamentu, kas yra puiku. Ir manau, kad mes tiesiog turime pasirūpinti, kad visos interesuotos šalis aktyviai dalyvautų. Ir čia turbūt reikėtų e, artimiau traukti ir valstybių narių vyriausybės. Mes iš tikrųjų siekiame toliau bendradarbiauti rengiant šį dokumentą, stengsime, kad būtų sukurtas geras dokumentas, kuris e, sustiprintų komisijos darybinės pozicijas. Na ir kaip jūs, ponė pirmininkė, gal atsimenate, aš sakiau Aš noriu pasakyti keletą žodžių dėl Mariko Tacer vardu, jis negalėjo prisijungti prie šio posėdžio. Taigi aš perskaičiu šitą tekstą ALDE frakcijos vardu ir tikiuosi, kad perskaičiau ir viską pasakiau teisingai. Pone Miner. Aš pakeičiu panas Elbėsuklių, kuris irgi nedalyvavo. Taigi štai jo tekstas. Ačiū ponė pirmininkė ir mėly kolegos. Norėčiau padėkoti ponė Redink už pranešimo projektą, kuris patikslino tiesą sutarties taikymas rytį. Ir tekstas palaiko, kad būtų siekiama subalansuotos sutarties. Tai būtų naujas žingsnis link e, naujų mūsų ambicijų PPO lygmenyje. Tačiau kyla klausimas, ar tikrai mums reikia tęsti sutarties mes e, e pasakoma prieš ir e, dėl to mus labai neramina E, pranešimo projekto tekstas. E, Guenareto, kad geriau būtų gyventas GAT sutartis. E, šitas įgyvenimas dar niekada nebuvo išanalizuotas. Manau, kad reikėtų pirmiausiai grįžti prie šito sutarimo, kuris užtikrintų geresnius socialinius standartus ir darbuotojų apsaugą. Pane Redink savo pranešimo projekte teigia, kad jinai norėtų, kad būtų paskelbta e, darnaus e, arba poveikio e, darniam tvariam vystimuisi analizė pasirašius sutartį, tačiau geriau būtų tai padaryti prieš pasirašant tokią sutartį. Aš manau, kad reikėtų įsiklausyti įvairius nuogastavimus ir tikrai neieškoti naujų standartų vedimo. Užuot reguliavę viešasias paslaugas mes e, ketiname e, tiesiog išimti jas iš sutarties ir e, tai mus labai neramina, kadangi neaišku, apie kurias viešasias paslaugas kalbame. Ar kalbame apie visas viešo intereso paslaugas, tokias kaip švietimas, sanitarinės paslaugos ar komunalinės paslaugos ir taip pat medicinos paslaugos, e, tai mus turbūt neramina. Taip pat, nežinau, ar norėtumėte, kad aš pridėčiau savo komentarų, ar galėčiau tą padaryti jau per kitą pasakymą ratą. Na, problema, kolegos, kad iš tikrųjų mums dar laukia dar vienas darbo tokias punktas, AFKO pranešėjas jau atvyko pas mus ir mes turėtumėm skirti jam taip pat laiko pasisakyti. Taigi galbūt kitame rate, bet labai trumpai ir aiškiai. Dabar, ponė Keller, kita šėlinė priešė čia nedalyvauja, panas Bukner. Aš taip pat norėčiau padėkoti už e, pranešimą, kuris yra puikus pagrindas tolesnį diskusiją. Mes sutinkame, kad privalomas tarptinių standartų gyvenimas turėtų būti sąlyga prisimti įsipareigojimams e, teikti tarp, tarp valstybinių mastų įvairias paslaugas. Bent jau man taip atrodo. Toliau dėl skaidrumo mes sutinkame su jumis, kad neturėtų būti jokių prievolių teikti teisės aktų projektus suinteresuotam šalims. Labai svarbu, kad mes turėtumėm pozityvų, o ne neįgiamą mm, hybridinį sąrašą. Mes taip pat ragintumėm labai ateičiai apsvarstyti E, e, kaip e, tam tikros nuostas būtų taikomas tarptautinėme kontekste. Tik tai, kai dėrybinis tekstas buvo paskeltas viešai, mes taiga praregėjome ir supratome, kad esame klausimų, apie kuriuos nežinojome. E, Ir beje, iš pilietinės visuomenės laukiame labai vertingų komentarų ir pastabų. Taip pat esama e, tam tikrų pošymių, kad e, e, bendradarbiavimo, kitų institucijų bendradarbiavimo įnašas yra daug rimčiau vertinamas negu pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų. Todėl manau, kad reikėtų užtikrinti, jog daug aktyviau būtų įtraukta pilietinė visuomenė. Taip pat manyčiau, vietinės valdžios institucijos, kurios iš tikrųjų e, ir turės padėti gyveninti šį sutarimą, turėtų kur kas intensyviau ir tiesiogiai būti atrauktos į darybas. Na ir e, apibendrinamas pasakysiu, kad mes ketiname pateikti e, mažai tokio pabudžio pataisų pasiūlymų ir tikiuosi, kad galų gale pavyks pasiekti plataus kompromiso. Ačiū toliau, atrodo, ponas Kastelo turėjo FD vardu. Michael, Michael. Ok, grazie prezidente. Dėkuoju, pana pirmininkė. Mano pavardė Ferrari, aš pasisakau e, kolegos Tisieną Bedinį vardu. Norėčiau padėkoti kolegai Reding už pranešimą. Pranešimas puikus ir aš pritariu pagrindinėms idėjoms. Mes e, nepasisakome prieš prekybos paslaukas, tačiau manome, kad reikėtų užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiavimų šiame sektoriuje. Dėkoju dar kartą kolego už puikiai atliktą darbą ir norėčiau pridurti, kad kai kad pranešime kai kurios rimtos problemos nėra aptartos. Aš manau, kad e, Europos parlamento pozicija dėl TISA turi e, paliesti ir kontroversiškas temas. Visų pirma, teigiamo sąrašo aspektas. Tai turi būti taikoma ir rinkos prieigai, ir naci nacionalinio traktavimo požiūrių. Mes kaip euro parlamentarai Turime skirti pakankamai e, reikšmės tiems atvejams, kurie yra susijęs su viešuoju transportu. Aš dėkoju, kad e, jums už tai, kad e, jūs netraukėte viešojo sektoriaus į e, taikymą sritį. Kitas dalykas kompiuterinių duomenų naudojimas, kadangi tie duomenys e, cirkuliuoja tarp valstybių narių, tai klausimas yra, kaip bus su tų duomenų e, apsauga ir kaip bus apdarojami tie duomenys. Jungtinių valstijų apsaugos taisyklės yra netokios reiklos kaip Europos. Taip pat ir ir kitų kritinių e, aspektų, su, kuriuos mes aptarsime su šešėliniais pranešėjais. Taip pat, man atrodo, jog yra skirta per mažai laiko tokio svarbaus klausimo kaip šis svarstymai ne tik tai intoje, bet ir kitose e, komitetuose. Dabar teisėkuros procedūra yra supaprastinta, tačiau manau, kad reikėtų daugiau laiko. Tokia yra kolegės Berina nuomonė. Ponas Borev. Borel. Taip, iš tikrųjų, mes e, galbūt neturime dabar taip e, juodinti tisą dėrybų, tačiau kita vertus turime būti budrus ir atsargus. Aš e, džiaugiuosi, kad e, jūsų tekstas dabar yra griežtesnis, palyginus su pirminiu tekstu, ypač dėl e, duomenų apdarojimo ir dėl finansinių aspektų. Aš manau, aišku, kad parlamentas kai kuriais esminiais klausimais turėtų būti labai tvirtas. Ir čia dar reikės tam tikro darbo. Mes turime eiti toliau dėl viešųjų paslaugų apsaugos, turime siekti, kad iš sutarties būtų apskritai išbrauktas viešasis sektorius ir e, turime pabrėžti būtinybę, kad būtų taikomas vien tik tai teigiamas sąrašas. Aš manau, kad e, piliečiai tuo metu žinos, kas yra liberalizuojama, kas ne. Visiems bus aišku. Taip pat turime priminti, jog e, Europos įmonių dalyvavimas e, trečiųjų valstybių viešuosiuose pirkimuose mums yra labai svarbus aspektas ir e, mes turėtume siekti abipusiškumą, galbūt netgi pasinaudodami tam tikrų sankcijų e, grėsmę. Trečias dalykas, kolegė Kertandarlink minėjo skaidrumą, Komisarė sakė, jog darybos e, vyks užtikrinant e, skaidrumą. Ponui Dartmouth norėčiau e, pasakyti, jog jis dabar turėtų patilėti. Tad kol kas dėl tisos mes turime vis dėlto pasakyti, kad kol kas skaidrumo tikrai nėra ir tai yra apgalėstautina. Pone Herrera Fernandes. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti ponė Redink už puikiai atliktą darbą. Norėčiau taip pat padėkoti e, mūsų šešėliniai pranešėniai Džiūd už jos atliktą darbą. Kaip ir Titipo atveju žinome, jog e, daug yra įvairių mitų susijusių su tiesa ir daug neigiamų nusistatymo, tad skaidrumas čia būtų pagrindinis vaistas nuo šitų dalykų. Aš pritariu tam, kad turi būti mūsų standartai taikymų domenų apsaugai, e, taip pat e, finansinėms paslaugoms, kultūrinės paslaugos turėtų būti išbrauktos ir dėl to negali būti net deramasi. Viešasis sektorius neturi taip pat figūruoti. Taip pat mes turėtume būti griežtesni dėl bendrojo intereso paslaugų ir viešojo sektoriaus. Tai neturi būti įtraukta. Ir e, neturi būti jokios įtakos daroma viešoms struktūroms dėl viešųjų paslaugų teikimo bei e, organizacinių aspektų, nepriklausant nuo tų viešųjų struktūrų lygmens. Todėl e, turime reikalauti, kad šiuo klausimu būtų užtikrinamas status quo. Kad, e, ir kad įvairių lygmenų valdžios institucijos galėtų pačios spręsti, kaip tas paslaugos turi būti teikiamas e, piliečiams. Aš norėčiau taip pat pridurti, jog šis pranešimas yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Mėly kolegos, Mums liko tik tai kokios 7-8 minutės ir dar reikia, kad e, būtų atsakyta į klausimus, komentarus ir paskiau dar turim dar vieną pranešimą, taigi iš tikrųjų viską reikia padaryti labai glaustai. Ačiū. Sako, panė Minar, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešį ir taip pat norėčiau prisijungti prie tam tikrų nugastavimų, kurie buvo išsakyti. Mes bijome, kad e, bus atsakyta tam tikrų galių kurias dabar turime. Ir labai svarbu, kad e, e, tos Rachel ir Sensil nuostatos e, liktų galioti. Taigi labai svarbu, kad kai kuriais klausimais nacionaliniai parlamentai taip pat galėtų pasakyti. Pranšė sakė, kad nacionaliniai parlamentai turėtų būti tai informuoti, tačiau mes manome, kad to nepakanka. Aš manau, kad mes turime teisę pasisakyti ir aš dėl to ketinu teikti pakeitimą. Na, Panašu, kad tai demokratiškiau negu Europos parlamente. Dabar panas Armas, ačiū, ponė pirmininkė, aš turiu vieną temą, kurią noriu paliesti, tačiau tai svarbu. Aš pacituosiu pusę sakinį iš pranešimo. Čia sakoma, duomenų srautai tapo tarpinės prekybos um, stuburų. Tačiau tik praeitą savaitę Orbas teisingumo teismas, tiesą sakant, E, sudarė sutartį dėl e, vadinamai saugų, saugių zonų, ten, kur, kur, kur, kur, kur, kur e, vyksta keitimas duomenimis. Ir, ir viena stambi telekomunikacijų firma, Linklaits, e, e, iš tikrųjų darė didžiulį spaudimą ir tai gali būti didžiulis e, smūgis ES operatoriams, kadangi e, daugelis jų e, būtent dėl tos saugos prieglopščio, saugos uosto principo perkelti savo verslą į JAV. Dabar vėlgi mes turime akivaizdų pavyzdį kai tikrai svarbus, e, svarbus mechanizmas, kuris veikia sėkmingai iki šiol, kuris atiko vartotojų interesus ir panašiai, e, dabar gali būti sugriautas. Aš norėčiau, kad šitai būtų labai konkrečiai sureaguota. Ačiū. Dėkuoju. Tik tai vienas pastebėjimas iš mano pusės. Nenorėčiau, kad e, čia būtų pateikiamos identiškos nuomonės, bet e, visi pabrėžė, jog viešos paslaugos turi būti išbrauktos iš šitos sutarties. Neturi patekti šią sutartį. Tarytum, viešos paslaugos turi tiek specifikos, kad e, privatus operatoriai atsiradę šiame sektoriuje viską galėtų sugriauti, pavyzdžiui, transporto sektoriuje ar e, per panašiose sektoriuose, juk yra atveju, kuomet e, galime įsitikinti, jog privačios įmonės sugeba teikti tokias paslaugas už primtiną kainą. E, Todėl aš sakyčiau, kad viešusios paslaugos nebūtinai turėtų būti išbraukiamos, paprasčiausiai turime taikyti tinkamus kriterijus čia. Ignacio, please. Thank you and good morning to... Ponas tada pasirodė su mumis. E, taip, Labai diena visiems iš jūsų ir e, iš tikrųjų noriu padėkoti pirmiausiai pranešiai. E, iš mūsų pusės yra keltas pastabų, iš tikrųjų pranešime yra keltas elementų, kurie tinka mūsų komunikatą dėl prekybos politika, tai yra e, daugišališkumas, kas yra akcentuojama. E, mūsų komunikate taip pat mes e, dabar dirbame prie vairių iniciatyvų PPO kontekste. E, E, taip pat labai svarbu pabrėžti mm, domenų srautų pusiausvyros ir domino apsaugos klausimus, e, taip pat nuostas dėl mobilumo. Daug kas susišaukia iš tikrųjų tarp mūsų dokumento ir pranešimo. Tiesąkant, teisė į reguliavimą yra didžiulės svarbos dalykas ir mes tai jau turime savo tekste e, dėl FTI. E, dėl viešųjų paslaugų ir viešų įmonių mes turime tam tikrų e, išlygų, kur galima monopolizuoti ir išlaikyti išskirtinės teisės įvairiuose sritise. E, telekomunikacijų sektorius yra tik tai viena iš tokių sričių. Be abejo, kai kalbame apie teisą taikymo e, sritį, iš esmės dabar atitinka dabar negat sutarti. E, ir kalbant apie ateitį ir E, e, tikslus materializuoti, gyventi tą tiesą sutartį. Mes be abejo nekalbame apie taikymo srities pakeitimą, tiesiog galbūt bus šiek tiek modifikuoti mūsų įsipareigojimai. Kalbant apie pozityvų ir negatyvų sąrašus, uh, Galiu pasakyti, kad prieiga prie rinkos mes naudojame pozityvų sąrašą, o nacionaliniam e, sprendimam mes taikome neigiamą sąrašą. E, čia vėlgi buvo paimtas tam tikras pavyzdys iš GAT sutarties, kur e, irgi buvo tam tikras pozityvus sąrašas dėl prieigos prie rinkos, buvo kalbama apie muitus ir tarp nacionaliniai sąrašai buvo negatyvus sąrašai, kadangi čia buvo sakoma, kad GAT yra horizontalaus pobūdžio visuotinai taikomas instrumentas su retom išlygom. Ir tiesiog be abejo išliks irgi galimybė uždaryti arba ne mm, e, tam tikrų paslaugų teikimą per pozityvius rinkos įsipareigojimų mechanizmus. Ačiū, ponia Bodink. Uh, Pirmininkė, visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už tikrai tokius konkrečius, pozityvius komentarus ir nebejotinai laukiu e, būsimų pakeitimų. Ir tada jau galėsime parengti tokį galutinį pasiūlymą, kuriame tikiuosi bus atsižvelgta į daugumos kolegų nuomonę. Na ir komisija tarsi patikė visus tos techninius atsakymus, tačiau dabar to jau nebekomentuosiu. Taip, svarbus yra tas GATS kontekstas, būtent jame mes ir vykdome savo veiklą. Ir reikia užtikrinti, kad TIZA būtų suformuoluota taip, kad mm, jį galėtų materializuotis, kai tai bus būtina ir Be abejo, čia labai svarbu vadovautis GAT susitarimu dabar dėl poveikio vertinimo. Siūlyčiau atlikti du tokius poveikio vertinimus. Man atrodo, kad vienas jau yra vykdomas. Ir tada dar vieną poveikio vertinimą reikėtų atlikti, kai jau bus galutinis darybinis tekstas pateiktas. Tada būtų du poveikio vertinimai atlikti. Ir parlamentas galėtų su jais susipažinti prieš paskutinį balsavimą. Ačiū labai gerbiamai pranešėjai. Pasiūlymus dėl pakeitimų galite teikti iki spalio 30-osios, 6 valandos vakaro. Ir tada lapšio 30 ar gruodžio mėnesį suorganizuosime naują e, diskusijų etapą. Ir e, pirmininkas taip pat prašo vertėjų 10 minučių pratesti darbą ir tada pavyks aptarti galtinį darbo tvarkės punktą. Na ir nedelsdami periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Tai yra devintasis klausimas. Pranešimas dėl skaidrumo atsakomybės ir sažiningumo ES institucijose. Tai yra AFKO iniciatyva parengtas pranešimas, ten norima aptarti mūsų institucijų funkcionavimą ir be abejo e, apžvelgti ir skaidrumo situaciją. Apie tai buvo kalbėta ir kalbant apie tizą, tačiau be abejo skaidrumas e, išlieka aktualią jungiamąją grandimi jungiančią ir darybas dėl TTIP. Apie tai buvo kalbama ir šiandieną su komisijos atstove. Na ir džiaugiuosi, kad jau atvyko e, pranešėjas iš Šafko, tad nedelsdama suteiksiu žodį jam ir tikiuosi jis pristatys savo pranešimą. Pone Gyguldai, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Kalbėsiu įtin trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Labai džiaugiuosi tuo, kad INTA e, rengia nuomonę ir numatyti laiko terminą jokių problemų nekelia. Lybė, Inta, Envirkont rengia nuomonės ir tai demonstruoja, kad daugumai komitetų tai yra svarbus klausimas. Na ir norėčiau pabrėžti štai ką. Norėčiau, kad su visais komitetais būtų užmėgstas kiek įmanoma glaudesnis ryšys ir mes jau pradėjome kviesti nuomonių pranešėjus į posėdžius kurie vyksta tarp šešėlinių e, pranešėjų susitikimų. Tad labai svarbu, kad visiems būtų sudarytos vienodos sąlygos, e, kalbant apie rengiamas nuomonės. Ir kalbant apie kai kurių komitetų vykdomą veiklą, na taip, gali būti tam tikro dubliavimuose. Be to, nuomonės bent jau iš dalies turi būti e, įtrauktos į tą bendrą darbą siekiant e, bendrų kompromisų, priešingų atveju e, kils nemažai problemų, tad tikrai reikia e, kuo geresnio koordinavimo, bendradarbiavimo ir labai džiugiuosi tuo, kad e, Inta pirmininkas taip pat rengia nuomonę. Na ir norėčiau pasakyti, kurie klausimai mums yra svarbus, kalbant apie jūsų požiūrį. Na, kalbant apie atsakomybę, pagrindinė dilema kyla dėl to, jog E, svarbu suprasti, kodėl buvo priimtas tam tikras sprendimas ir kodėl viena ar kita institucija laikosi vienokios ar kitokios nuomonės. Na ir parlamentas dažniausiai atvirai vykdo visokius svarstymus, e, tačiau taryba, kalbant apie prekybos klausimus, ne visada būna itin atvira ir ar skaidrė informacija pateikia. Tad norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė šio klausimo. Ir kalbant apie skaidrumą, daug diskusijų be abejo tai sukelia prekybos rytyje daug klausimų iškeliama, tačiau pagrindinis klausimas yra toks, ar būtų galima atsižvelgti į ombudsmeno nuomonę šio klausimu. Tai yra, kad turėtų būti kažkoks tai dokumentų sąrašas. Ir, man atrodo, taip pat reikėtų mums kalbėti apie tai, ar e, e, kalbant apie taksio komitetą, kuriam aš taip pat priklausau, ir apie sąlygas e, susipažįstant su dokumentais, svarstant dokumentus, ar jos tikrai yra pakankamai geros. E, Ir taip pat, manau, būtų verta aptarti ir tai, ar Europos e, parlamentas e, pripažintų, kad su juo elgiamas ne taip sąžininkai kaip su kai kuriais nacionaliniais parlamentais. Reikėtų vadovautis principu, jog aukščiausi standartai turėtų būti taikomi visose grandise. O kalbant apie tą integralumą, labai svarbu kalbėti apie tai, ar visos suinteresuotos šalis gali gauti visas reikalingą informaciją, taip pat apie sprendimų prieimimą ir reikia užtikrinti, kad toks keitimasis informacija būtų kiek įmanoma skaidresnis. Ir man atrodo, kad mes taip pat, e, kalbant apie e, žemesnės komisijos grandis vykstančias diskusijas su parlamentu, kad būtų taikomas reikalavimas kuo skaidriau vykdyti visą komunikaciją ir kad posėdžiai, vykstantis posėdžiai būtų skaidrus ir prieinami visiems. Ir kalbant apie dėrybas dėl priekybos ir tartutinės dėrybas, kurias vykdo Europos Sąjunga, reikėtų vadovautis tais aukščiausiais standartais, kuriuos nustatė kitos tartutinės organizacijos, tokios kaip EPO, Pasaulio intelektinės nusavybės organizacija. Ir taip pat e, atsižvelgti ir į tam tikrus Arhus konvencijos principus. E, Bet kalbant apie e, skaidrumą, e, sažiningumą ir atsakomybę, tikrai galime nemažai išmokti šiose srityse, yra daug pavyzdžių, kuriais galime vadovautis. Tad džiugiuosi, kad ir jūsų komitetas domisi šiais klausimais ir be abejo laukiu jūsų rengiamos nuomonės. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniam pranešėjui. EPP šešėlinė pranešėja yra ponė Kristin Hovald. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Na, tiesą pasakius, maniau, kad jūs, kaip pranešėjas, pasisakysite komiteto vardu. Na, bet kuriuo atveju dėkoju už suteiktą žodį, kalbėsiu trumpai. Be abejo, mes džiaugiamės šią iniciatyvą ir manome, kad e, reikėtų remtis tokiu nuosekliu požiūriu, kalbant apie e, bendradarbiavimą ir komunikaciją su įvairiomis institucijomis. Ir be abejo, čia reikėtų sudaryti kiek įmanoma lygesnės sąlygas, na, o kalbant apie skaidrumą. Neretai yra aptariami įvairiausi klausimai, faktai ir Viskas priklauso nuo to, apie kokią instituciją konkrečiai kalbame. Na ir dar vienas dalykas. Be abejo, tos keturios pagrindinės institucijos ir šešios kitos organizacijos, susijusios organizacijos, be abejo, atlieka gana skirtingas funkcijas. Ir man atrodo, kad dabar yra tinkamas metas įvertinti tą institucijų tarpusavio sąveikavimą. Yra vykdoma teisėkuros veikla, tie teisės aktai yra įgyvendinami, taip pat priežiūra vykdoma, ta tikrai tokia sudėtinga e, struktūra yra sudėliota ES mastu. Reikėtų atidžiau į tai pažvelgti. Na ir nuomonė savo iniciatyva, kuri yra rengiama, padeda geriau susipažinti su visais tais elementais, labiau juos įsigilinti. Ir džiaugiuosi, kad ir INTA komitetas gali parinkti nuomonę šiuo klausimu. Ir kalbant apie priekybos klausimus ir apie tai, kad, ar juos reikėtų minėti šiame pranešime, dėl to turiu tam tikrų abejonių, tačiau bet kuriuo atveju e, pirmiausia laukiu nuomonės projekto. Berntai. Ačiū, Gordolina. Taip, kalbant apie uh, frakcijų iniciatyvas turiu pasakyti, kad tai buvo aptarta kaip e, tam tikras e, bendras projektas, bendra pastanga. Ir visi matome, kad pasitikėjimas e, politikais menksta, tad reikia stengtis ir dėti visas jėgas, kad pasitikėjimas mumis didėtų ir skaidrumas yra labai svarbi sudėtinė šio proceso dalis. Na ir nuo sausio mėnesio jau buvo imtasi e, tikrai keletos svarbių žingsnių siekiančio tikslo, tačiau reikia vertinti ir ką dar būtų galima nuveikti. Galbūt būtų galima e, skelbti vykstančių dėrybinių, dėrybų e, protokolus ir e, numatomas dabar TTIP dėrybų 11 raundas. Na ir jeigu kalbame apie dokumentus, apie jų konfidencialumą, sudėtinga tai įvertinti, nes nėra kažkokių aiškių kriterijų, kuriais reikėtų vadovautis. Jūs taip pat kalbėjote ir apie tą tarpusavio sąveikumą egzistuojantį tarp institucijų, kalbėjote apie teisės aktų rengimą, taip pat jų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną. Na ir tai yra tarsi tam tikra pilkoji zona, neapibriešta sutartyje. Būtent todėl yra sudarytas tarp institucinis susitarimas su komisija ir Kalbant apie prekybos politiką, be abejo, situaciją būtų galima ženkliai patobulinti. Ar nebejotinai yra daug klausimų, kurie nusipelna mūsų dėmesio, mūsų diskusijų. Ir kalbant būtent apie priekybinę politiką, būtų galima pateikti tam tikrų pasiūlymų dėl pakeitimo apie tai, kaip institucijos tarpusavėje sąveikauja, kaip būtų galima uh,